Can we, can we start our meeting? I would like to... Gal galime pradėti posėdį? Prašau visų sėstis, kad galėtume dirbti. I still see the colleagues coming in, so we just... Matau, kad kolegos dar renkasi, taigi šiek tiek palauksime. O paskui pradėsime nuo pirmojo punkto. Darbo tvarkės patvirtinimas, jeigu niekas neturi pastabų, tai laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Reikia, noriu Jūs perspėti, reikės numatyti laiko ponui Kirilovui pristatyti e, savo dokumentą e, dėl reglamento. Reikia čia pasirengti būti lankstiems, galbūt pusvalandžio anksčiau ar vėliau svarstysime jo klausimą priklausomai nuo to, kaip jis galės. Bet tai nėra rimtas pakeit... vienintelis pakeitimas darbo tvarkės. Toliau uh, yra protokolų patvirtinimas. Jeigu niekas nenorite nieko pasakyti šio klausimu, laikysime, kad protokolus patvirtiname. Trečias darbo tvarkės punktas. Pirmininkės pranešimai. Rytoj po koordinatorių posėdžio bus padaryti pranešimai. Ir dabar pereisime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Tai yra keitimasis nuomonėmis dėl neoficialaus dokumento, kuris buvo paskelbtas. Komisija dabar dirba ties šiuo dokumentu. Tai yra dokumentas dėl biudžeto peržiūros. Mums ypatingai svarbi šio dokumento dalis, kurioje kalbama apie sanglaudos politiką. Norėčiau dar kartą Jums pasakyti, aš jau laiške apie tai kalbėjau, kur Jums atsiunčiau. E, dokumentas buvo paviešintas, nutekintas ir E, aš kreipiausi į komisijos pirmininką, vėliau į parlamento pirmininką ir išreiškiau nuomonę, kuri atspindi e, viešąją nuomonę, viešasias diskusijas dėl sanglaudos politikos. Taip pat noriu Jums pasakyti, kad kaip šio komiteto pirmininkė esu gavusi keletą laiškų pastabų iš įvairių suinteresuotų asmenų. Pirmiausia, Europos regionų ir miesto asociacijos atstovų. Šiandien turime aštuonias tokias asociacijas. Taip pat buvo atsiųstas laiškas į Europos parlamentą. Ten taip pat iš, išgirdome nuomonės ir e, iš daugelio institucijų veikiančių Europos Sąjungoje kai kas buvo atsiųsta tiesiai Europos parlamentui. Aš nemanau, kad šiandien reikėtų diskutuoti iš esmės, nebent kas nors iš jūsų norėtų tą daryti ar viešai išreikšti savo nuomonę. Galite, aišku, taip daryti. Mes turite šiam, turime šiam klausimui svarstyti laiko iki ketvirtos valandos. Bet svarbiausia reikia sutarti, ką daryti toliau dėl šio dokumento, kuris e, parodė tam tikrą egzistuojančią nuomonę kai kuriuose Europos komisijos tarnybose. Ir nežinia, kaip bus toliau, ar bus jis modifikuotas tas dokumentas, tikriausiai jis bus siuntinėjimas pirmin atgal. Taigi verta būtų pagalvoti, kaip reikia pasirengti, kaip reikėtų reaguoti į išdėstytas jame mintis kai kas netitinka mūsų komiteto požiūrio į sanglaudos politiką per ateinančius metus. Kai kurie kolegos komitete yra nauji palyginti, tai aš jums norėčiau pasakyti, kad mes apie sanglaudos politiką po 13 metų esame kalbėję per pastarosius e, porą metų Diskusijos vyko visoje ES, regionai, vyriausybės, miestai, nevyriausybinės organizacijos, visos suinteresuotos e, pusės, taip pat ir ministerijos dalyvavo juose, ministrai yra prieėmę tam tikrų sprendimų šiuo klausimu. Mes esame dabar diskusijų viduryje, taigi nepradedame nuo nulio. Egzistuoja tam tikros nuomonės, kurias galime laikyti nusistovėjusiomis dėl regionijos politikos. Mhm Taip pat, kaip žinia, įsigalios tuoj nauja sutartis, ji e, papildo e, sanglaudos politiką teritorinę dimensiją. Taip pat reikia galvoti apie šios politikos mechanizmus. Nauja sutartis taip pat išplečia subsidiarumo principą e, jis bus taikomas regioniniam vietos lygmeniui, taigi nuėdama žemiau netgi nacionalinio lygmens. Tai reiškia, kad atsiras naujų veikėjų, atsiras e, daugias luoksnė valdymo sistema, veikėjai iš vietos regioninio lygmens nebegali būti ignoruojami, jie turi būti įtraukiami į įvairius e, tikslus, jie taps daugies luoksnio valdymo dalimi. Europos parlamentas taip pat įgis naują vaidmenį, reglamentuojant Europos sanglaudos politiką nes ji visa taps bendro sprendimo prieimimo procedūros dalimi. Sutartie tai vadinama standartinė sprendimų prieimimo procedūra. Tai ne tik sustiprins Europos parlamento vaidmenį, priimant sprendimus dėl teisės aktų, bet parlamentas turės daugiau ir politinių galių diskusijose dėl uh, ES politinės darbotvarkės, mes čia galime būti aktyvesni diskusijose prieš priimant teisės aktus ir įtakoti darbotvarkę. Taigi atsiranda daug naujų veiksnių, kurie yra susijęs su įvairialypę diskusiją dėl sanglaudos politikos ateities. Yra pateikta nemažai minčių E, dėl dokumento, kurį parengė komisijos generalinis sekretoriatas. Komisija kalba apie sanglaudos politikos viziją, kuri, man regis, visiškai netitinka to, ko dauguma iš mūsų norėtume. Šiandieną yra politiškai neteisinga galvoti, kad galime uh, atskirti nuo uh, ES lygmens vietos regioninį lygmenį, pavyzdžiui, verslą, akademinio sluoksnio atstovus, ne, nevyriausybinės organizacijas. Mes norime, kad tie visi elementai atsispindėtų dokumente. Projekte aiškiai regioninio ir vietos e, lygmens nėra. Politikoje kalbama apie nacionalinio lygmens politiką, taip pat yra numatyta atsisakyti daugelio tikslų dokumente. Pirmiausia, galvojame apie sektorinį vystimosi požiūrį ir tai prieštarauja vystimosi pačiam pobūdžiui, nes viskas yra tarpusavyje susiję ir šiandieną negalima spręsti, išspręsti jokių problemų vadovaujantis vien sektoriniu požiūriu, pavyzdžiui, klimato kaitos problemų. Taigi ten kalbama apie sektorius apie biudžetą taip pat. Ir šiame dokumente matome tam tikrų dalykų, kuriame lyg ir nebeatsižvelgiama į nacionalinius netolygumus. E, išnyksta atitinkami kriterijai dėl šių netolygumų. Mes žinome, kad egzistuoja problemos dėl regioninių netolygumų. Kai kurios kai kuriuose šalyse tas, po, tas veiksnys išriškėjo ir mes turime galvoti apie šį lygmenį. Taip pat dokumente kalbama apie e, išteklių nukreipimą nuo sanglaudos politikos integruoto požiūrio ir daugias sluoksnės valdymo sistemos pri, link e, sektorinės politikos priemonių. E, kurios tikriausiai bus reguliuojamos iš Briuselio, nors kol kas valdymo politikos e, mechanizmas nėra apibrieštas. Tai yra tik keletas pavyzdžių, kurie verčia mane galvoti, kad nėra visiškai teisingas požiūris išdėstęs dokumente, dėl to reikia mums reaguoti ir aš norėčiau pasakyti, kad mes, jeigu pritarsite, turime tapti aktyvesniais, pateikdami savo ateities viziją dėl politikos darbuotvarkės ir biudžeto. Mūsų kompetencija ir atsakomybė yra sanglaudos politika, pirmiausia, teritorinis aspektas. Aš galvoju, kad galbūt mums reikėtų pateikti klausimą žodžiu Europos komisijai dėl keleto iš šių klausimų, pavyzdžiui, e, daugiasluoksnio valdymo politikos ar e, europinė, europinio masto politikos. E, vienas iš svarbiausių pasiūly, pasiūlymo e, bruožų yra tas, kad antras tikslas išnyksta ir kad nebeliks tokio dėmesio kaip dabar e, vargingiausiems regionams. Dėl to, nacionaliniu mastu, dėl to mums reikia e, galvoti, apie, kokios, apie tai, kokios yra galimybės. Viena iš jų klausima žodžiu, bet ne tiek dėl biudžeto peržiūros, ne dėl to, ar dokumentas yra oficialus ar ne. Mes paprasčiausiai turime e, pasirinkti keletą dalykų, pavyzdžiui, antro tikslo klausimą, daugias sluoksnio valdymo klausimą, lėšų padalyjimą, išskirstimą, pavyzdžiui, E, socialinis fondas pagal pasiūlymą turėtų būti išimtas iš sanglaudos politikos. Taigi turime galvoti apie klausimą žodžiu ir paprašyti, kad per plenarinę sesiją būtų surinkta diskusija. Toks būtų mano pasiūlymas. Aš e, jau išsintinėjau laiškus, paskui jums papasakosiu, kokių sulaukiau atsakymų, kokios reakcijos. Ir paskui galvosime apie klausimą komisijai. Taigi Dabar suteiksiu žodį jums, prašom. Aš mačiau, kas buvo pirmasis, taigi prašom, ponas Vanisleroj. Abecėlės tvarka. Ačiū. Aš manau, kad jūs labai gerą mintį iškėlėte ir teisingai padarėte įtraukdami šį klausimą pirmoji numeriu. Turiu galvoje pačią diskusiją į mūsų darbo atvarkę. Neoficialūs dokumentai, kaip taisyklė, pasirodo, yra gana teisingi. Ir nors ir atrodytų, kad tai yra tarpinė peržiūra, bet kalbama apie rimtus dalykus laikotarpį nuo 13 iki 20 metų, o kai kurie dalykai net faktiškai apriepia tolesnius metus, tai yra jau laikotarpį po 20-ųjų metų. Panašu, kad vyksta bandymas pakeisti kryptis. Tai nėra savaime naujas dalykas, baigiantis komisijos kadencijai, bet svarbu, kad keičiasi e, iš esmės ir kiti dalykai. Yra komisijos nuo pirmininko nuomonė, yra komisijos narių nuomonė yra tai, ką jūs sakėte. Teritorinė sanglauda bus nebejotinai labai svarbi naujosios teigimo sutarties dalis. Pirmininkė. Ar visi girdite vertimą į savo atitinkamas kalbas? Jeigu taip, tada atsiprašau, kad pertraukiau. Ačiū. Aš sakiau štai ką, kad laikas kada buvo nutekintas šis dokumentas savaime kelia klausimų. Dokumentas gana neatsakingai parengtas, bet labai svarbu, kad jame išdėsite atitinkami pakeitimai. Ir ta linija, apie kurią jūs kalbėjote, buvo svarsyta ir mes tikrai turėtumėm reaguoti. Jūs pasirinkote teisingą veiksmų kryptį. Mes turime susti laišką ir uh, reaguoti, nes dokumente, kuris buvo nutekintas, išdėstyta visai ne tai, dėl ko mes anksčiau esame susitarę ir ką norėtų matyti pats parlamentas. Sanglaudos politika yra didžiulė koncepcija ir mes prisidėjome prie jos plėtotės, prie jos gimimo. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad parlamentas labai išsamei svarstė visus šios dalykus ir negalima vienu mostu staiga imti viską nubraukti ir pradėti iš naujo. Ir per jūs, ponia pirmininkė, manyčiau, reikėtų kreiptis į komisiją, kad ji aiškiai paaiškintų ką visa tai reiškia, kad paskiau mes nesusidurtumėm vien tik tai su paaiškinimais pranešimuose spaudai. Mes tikrai norime žinoti, koks to dokumento statusas ir kas vyksta. Jeigu tai yra tik darbo dokumentas, tai jis aišku neįsigalios, nedelisant, bet kai kurie aspektai matomai bus plėtojami toliau. Taigi turime žinoti, ko tikėtis, nes pavyzdžiui, antrojo tikslo likimas, konkurencingumas. Panašu, kad visa tai dingo. Dėl to reikia paklausti žodžiu, tam, kad galėtume išsakyti savo nerimą ir mums rūpimus dalykus. Ir komisija tikrai turėtų įtraukti tuos dalykus atgal į tekstą. Manau, kad jūsų pasirinktas um, tolesnis veikimo metodas yra geras, o jau vėliau svarstant biudžetą bus galima išsiaiškinti, ar visa tai, kas dabar išdėsita popieriuje, sutampa su tarpinės peržiūros kriterijais. Taigi mes pritarėme jums ir EPP jums e, pritars. Siūskite savo laišką ir mes iš tiesų remiame jūsų norą užduoti komisijai klausimą žodžiu. Ačiū toliau, ponas Albrecht. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pritarti jūsų pastangoms pasiū, per, pasiūsti tą laišką. Turime abejonių, nes per pastarį laikotarpį jau esame patyrę koks yra laiškų politinis poveikis. Kai kurie iš mūsų labai, primen, prisim, labai gerai prisimena žymų iš šeši, šešių laišką. Aš noriu pasiūlyti pirmiausia užduoti atvirą klausimą komisijai ir išklausyti oficialaus atsakymo per diskusiją. Tačiau tuo pat metu, manau, būtų galima pabrėžti, jog yra būtina parengti mūsų pačių poziciją, nepriklausomai nuo to, koks, kokia būtų procedūra taikoma. Jeigu Europos parlamentas turi būti aktyvus partneris įsigaliojus Lisabonos sutarčiai per bendro sprendimo procedūrą, tai dokumentas, dėl kurio balsuotų parlamentas, dokumentas apie tai, kaip mes suprantame sanglaudos politiką, turėtų būti parengtas nelaukiant komisijos atsakymų. Jeigu komisija ir parengs kažką, kažkokį dokumentą ir pasiūs e, Europos regionams pagal naujasias procedūras, gerai, bet turėtume parengti kelių puslapių dokumentą dėl tų dalykų, kurie mums atrodo labai svarbus, nepriklausomai nuo to, koks būtų oficialus e, komisijos dokumento statusas. Turėtume balsuoti dėl to savo dokumento, turėtume būti aktyvi ir jį patvirtinti. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė. Visa širdimi pritariu jūsų reakcijai. paskaičius tą neoficialų dokumentą, jis labai mislingas. Manau, kad jūs visiškai teisingai sureagavote. Taip pat pritariu ir jūsų formuluotėjai, su kuria kreipiatės į komisiją. Negalime nereaguoti į tokį radikalų sanglaudos politikos pakeitimą ypač tuose reikaluose, kur, kurie yra susijęs su regionais. Reikia imtis iniciatyvos ir turime tai padaryti kaip galima veiksmingiau. Ir žinoma, negalime nedalyvauti šioje diskusijoje. GUE frakcija visiškai jums pritarė, remia jūsų iniciatyvas ir remia komiteto žingsnius. Labai ačiū, sako pirmininkė ponas Alfonsai. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pritarti išsakytiems žodžiams. Mūsų frakcija su malonumu pabrėžė jūsų budrumą, greitą atsakymą į tuos įvykius. Kuo greičiau įsitrauksime į diskusiją, kad apgintume mūsų nuomonę, tuo bus geriau. Aš manau, kad mūsų prieštaravimai turėtų būti perduoti visai Europai, regioninėms institucijoms. Bendrai reikalai krypsta netinkama linkme, atrodo, kad siekiama e, išimti, panaikinti sanglaudos politiką ir tai tik tai supriešins mus su ES piliečiais. Mes labai daug e, reikšmės skiriame teritoriniams aspektums, turime atsižvelgti į e, skirtumus tarp regionų e, valstybės narėse, kaip pavyzdžiui Prancūzijoje ir kitose šalise. Taip pat svarbu užtikrinti, kad regioninė politika būtų išryškinta, kad ji būtų derinama su sektorinė politika. Ji neturėtų vilktis sektoriniai politikai iš paskos. Na ir pagaliau bendra, bendros partnerystės požiūris, kuris vyravo per praėjusią kadenciją, turėtų būti tęsiamas. Tai galėtų padėti išspręsti įvairias problemas, turint galvoje tai, kaip piliečiai žiūri į ES institucijas. Jeigu būtų įkurtas laikinas komitetas šiems klausimams spręsti, manau, kad regionų plėtros komitetas turėtų vaidinti svarbu vaidmenį tame komitete. Pone Maresku. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai pritariu daugumai kolegų, nekartuosiu tų pačių dalykų. Liberalų frakcija pritars jūsų bet kokiam pasiūlytam atsakymui, reakcijai į komisijos neoficialų dokumentą, nes dėja labai nedaug komisijos pasiūlymų, kaip reformuoti sanglaudos politiką, bus naudingi naujosiams valstybėms narėms, kurios susiduria su rimtomis finansinėmis problemomis, kaip gerai žinote. Pavyzdžiui, procedūrų supaprastinimas paskirstant paramos lėšas ir stebėjimo sistemos reforma taip pat lėšų auditavimo sistema, matome, kad komisijos sektorinis makroekonominis požiūris nieko bendro neturi su teritoriniu sanglautos politikos pagrindu. Lisabonos sutartis kalba apie teritorinę sanglaudą. Taigi čia yra pavojus, kad sanglaudos politika taps tiesiog labdara. Ačiū. John Batten. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, pritariu daugam, kas čia buvo pasakyta dėl jūsų reakcijos. Kaip naujas narys esu pasipiktinęs, kaip viskas įvyko. Daug kas kritikuoja ES veiksmus, o čia gali būti dar vienas geras pavyzdys, kokia yra netvarka. Situacija turi būti aiškiai, kai yra parengiami dokumentai, e, ar jie būtų paviešinti netyčia ar tyčia, tai visą laiką reikia laikytis tam tikrų procedūrų. Tai yra neprimtina. Regionai nerimastauja, nerimauja dėl to, kad finansavimas gali dinkti per vieną dieną. Ir man atrodo, kad reikia pasikviesti poną Barosą kaip galima greičiau, kad jis atsakytų į klausimų, klausimus. E, man atrodo, laiško nepakanka. Turime aiškiai pasakyti, kokia yra mūsų nuomonė ir daugelis čia pasisakysiu nerimauja dėl krypties pasikeitimo. Mes turime išgirsti tiesiogiai iš komisijos pirmininko. Jeigu kažkas paskelbėme komisijoje, turime uh, pasikviesti poną Barosą, galbūt rytoj ar tinkamų laikų, kad galėtume tiesiai iš jo išgirsti, kas čia vyksta. Šitos nesąmonės, kai dokumentai tiesiog nuteka ir neaiškus yra, kas čia, neaiškus reikalai, tai, na, reikia viską išsiaiškinti iš tiesiai. Ponas Bradburnas. Oh, um, Ačiū, ponė pirminkė. Aš taip pat esu naujas narys šiame komitete ir iš tikrųjų man e, kyla toks dežavų pojūtis, nes prieš penkeris metus aš dirbau regionės politikos ir transporto komitete. Atrodo, kad viskas vyksta vėl taip pat kaip ir prieš penkerius metus, kai aptarinėjome ankstesnės programas. Ir man problemų nekyla dėl to, kaip šis klausimas e, iškilo viešumon, tačiau yra du dalykai, kurie yra atskiri. Vienas yra tai, apie kaip, apie kaip mes sužinojame apie tai, kad komisija keičia savo kryptį ir esminis klausimas dėl pačios krypties. Jeigu iš tikrųjų tokia yra komisijos nuomonė dabar apie tai, kaip reikėtų traktuoti regioninę ir sanglaudos politiką ateityje. Kalbu asmeniškai, aš esu iš partijos, kurie skeptiškai žiūri į tų visų pinigų šioje srityje panaudojimo naudą. Ir turbūt esu linkęs pritarti komisijos pasiūlymui iš principo nacionalizuoti šią politiką. Ir jeigu tai iš tikrųjų komisija siūlo. Tačiau turint tai galvoje, dar yra klausimas, kas atsitiks tuo laiku, iki kol gausime esminį pasiūlymą, kas įvyks, kai pradėsime dėl jo diskutuoti ir kaip sužinosime artimiausioje ateityje iš komisijos, kokie tie pasiūlymai bus. Todėl aš pritariu Jums e, Jūsų pastangose užduoti žodinį klausimą su diskusija plenarinėje sesijoje, kad būtų galima apie tai išsiaiškinti. Tai būtų tinkama. Tačiau turėčiau pasakyti, kad jeigu kalbant apie tai, kokia kryptimi einame, tai man atrodo šiek tiek keista, kad darbą baigianti komisija pateikė gana radikalią politiką, kuri prieštarauja tradicijoms tokiame etape. Taigi mano klausimas komisijai būtų visų pirma, kodėl taip vyksta, antra, kada bus pateiktas esminis pasiūlymas ir trečia, kaip ir kada parlamentas galės padiskutuoti išsamei dėl pateikiamų pasiūlymų. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Also zunächst mal. Labai ačiū. Klausimas štai koks. Ar gal reikėtų vis tik apsidžiaugti, kad buvo nutekinta informacija, nes tokiu būdu mes įgavome galimybę išdėstyti ir savo poziciją. Tai yra gera galimybė. Aišku, visada komisija gali apsigalvoti. <clears throat> Ir šiuo atveju įdomu sužinoti, ar neoficialiame šiame dokumente iš tiesų yra išdėstyta komisijos pozicija, o gal jis nutekintas tik tam, kad iš anksto būtų pamatyta galima reakcija. Vienai par kitai, ponė pirmininkė, pritariu Jums ir jūsų pasiūlytiems tolesniems veiksmams. Panašu, kad net likus tinkamos analizės, poveikio analizės, jau daromas kažkokios tai išvados. Pavyzdžiui, Madeiroje lankėsi mūsų delegacija, kuri pasiteisino, jos darbas pasiteisino, bet nežinau, ar iš tiesų padėtis yra tokia pati, kai buvo anksčiau. Mes dar nesvarstėme išsamei išlaidų ir dar nežinome, ar viskas teisinga linkme vyksta, ar pasirinktas teisingas požiūris. Todėl aš manau, mes turėtume kreiptis į komisiją, kad ji prieš darydama kokias nors išvadas dėl būsimos anglaudos politikos atliktų išsame dabartinės politikos analizę. Ponas Barom. Ačiū, ponė pirmininkė, nesu tikras dėl statuso šio dokumento, bet apskritai labai nustebęs, kad generalinis kad biudžeto generalinis direktoratas ruošia tokį dokumentą, manau, daugelis dėl to yra nustebę, todėl aš tikrai pritariu jūsų labai greitiems reaguojantiems veiksmams ir labai džiaugiuosi, kad įtraukėte šį klausimą į mūsų posėdžio darbo atvarkę, nes labai daug žmonių pasiūlymai išdėstyti tame dokumente nustebino anksčiau, prieš keletą metų, tarsi buvo girdėti valstybių narių balsai, kad reikia racionalizuoti sanglaudos politiką. Bet nepamirškite, mes tada labai ilgai ir rimtai kovojame su komisija dėl sanglaudos politikos. Ir, pavyzdžiui, man labai rūpi, kas laukia mano gimtinės Velso ir pirmasis mūsų regionės politikos ministras jau pareiškė savo susirūpinimą, kuriam aš visiškai pritariu. Todėl labiausiai man rūpi, kaip mes sugebėsime pasipriešinti tam lobismui, kurio veiksmų rezultate atsirado dokumentas. Reikia pasižiūrėti ir užtikrinti, kad ir vietos valdžios institucijos imtųsi veiksmų ir dirbtų kaip galima geriau tarpusavyje. Reikia taip pat užtikrinti, kad mūsų komiteto nariai, regionų komiteto nariai apsvarstytų visus klausimus ir pagalvotų, koks būtų geriausias mechanizmas mūsų svarstymams. Ačiū, turiu. Urgas. Tava gakis. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasakyti, pona pirmininkė, kad visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte įžangoje ir pritariu iki manęs pasisakiusiems kolegoms. Iš savo pusės norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu jau ketiname klausti komisijos žodžių, tai tada reikia nepamiršti dviejų aspektų. Pirma, kad nebejotinai sanglaudos politika yra būtina, bet ne visada sanglaudos politika įmanoma sutapatinti su vienu ar kitu regionu, viena ar kita valstybė nare ar platesniu rajonu. Labai didelis vaidmuo turėtų tekti vietos valdžios institucijoms. Pana pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau prisijungti prie šios diskusijos, bet negalėčiau šimtų procentų pratarti mano kolegoms. Nors turiu išreikšti pasipiktinimą tuo, ką daro komisija. Komisija jau penkerius metus dirba sanglaudos politikos rytyje kartu su parlamentu, o dabar staiga ėmėsi vienašališkų veiksmų. Ir tik per trumpą laiką, kai buvo išrinktas naujas parlamentas, buvo pasinaudota situacija, kai mes dar neįsigilinom į visus reikalus. Ir bent jau mano frakcijos nuomonę, šio dokumento turinys visą sanglaudos politiką, kaip mes ją suprantame, pastato aukštinkojom. Nemanau, kad pakaks numatytų veiksmų. Ir pirmiausia, mes nebejotinai turime įsiaiškinti, kokios pozicijos šiuo atveju ketina laikytis parlamentas. Man visiškai yra aišku, kad negalima išbraukti iš sanglaudos politikos klimato kaitos klausimų. Neįmanoma, kad sanglaudos politika būtų taikoma tik tai tam tikriems ES regionams, o kitais atvejais būtų apsiribojama sektoriniu pagrindu. Kogi reikia, kad mes galėtume veiksmingai kovoti su klimato kaita. Reikia labai daug. Bet mes turime taip pat užtikrinti, kad klimato kaitos klausimai taptų sudėtinę sanklaudos politikos dalimi. Taigi ir procedūrinių požiūrių, ir turinio požiūrių mes tikrai negalime pritarti tam, kas išdėstyta nutekintame dokumente. Ir aš pasisakau už tai, kad parlamentas imtųsi visų įmanomų veiksmų, kurie įmanomi pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą. Jūs žinote, kad paskutinė Lisabonos sutarties įsigaliojimų kliūtis pašalinta, Čekijos konstitucijos teismas priėmė teigiamą sprendimą ir dėl Lisabonos sutarties, manau, daug kas gali keistis. Todėl mes turime neabejotinai naudotis visomis galiomis, kurias turime teisėkuros srityje. Ir noriu primiktinai pažymėti, kad mūsų komiteto šiuo atveju vaidina kritinį vaidmenį. Mes negalime aklai pritarti vien tik tam, kas yra kažkur išdėliota ant mūsų stalų popieriuose. E, ponas Kirilovas, ačiū. Aš nelabai daug ką galiu be pridurti, nes beveik viskas buvo pasakyta beveik visi vieningai e, sutarė dėl to, kaip reikia vertinti šį komisijos veiksmą. Aš ten noriu pasakyti, kad kai kas yra labai keista, bet man jau seniai atrodė, kad kažkas nori kitaip įgyvendinti sanglaudos politiką. ta nuojauta tvyrojo ore. Ir nežiūrint visų neigiamų reakcijų, mes galime pasidžiaugti tuo, kad pagaliau pamatėme, jog e, išryškėja tas dalykas. Ir labai pozityvų yra tai, kad mūsų komitetas labai aiškiai reiškia nuomonę. Taip pat noriu Jums, ponė pirmininkė, padėkoti už Jūsų reakciją, kadangi Kai kas yra labai keista, pavyzdžiui, e, daug kas sako, bent jau iš pareiškimų girdime, kad sanglaudos politika yra sėkminga politika. Tačiau yra, aišku, įvairių dalykų, bet pagrindinis aspektas yra tas, Ir jeigu ji tokia sėkminga, tai kaip kodėl reikia galvoti apie kažkokius kitus keistus dalykus, kadangi sanglauda yra solidarumas, o solidarumas sąjungoje yra mums labai reikalingas dalykas, nes tai sukuria vientisą vieningą Europos sąjungą. Galbūt, ponė pirmininkė, pabaigoje jūs galėtumėte pasakyti, ar jums irgi netrodė, kai jūs dirbote komisijoje, kad kažkas lyg bando kažką padaryti. Bet dar kartą noriu padėkoti visų frakcijų atstovams už jų nuomonę. Ačiū kolegos, nebeturime daug laiko, dar daug kas nori pasisakyti, bet jau papildomiems nebesuteiksiu norintiems žodžio. Dabar ponas Bostinaru. E, Prisijungkite prie kolegų, bet nebekartokite to, kas buvo jau pasakyta. Dėkuoju. Aš pabandysiu kalbėti trumpai, nors tai yra tema, kurią reikia gerai apmastyti, galvojant apie mūsų santykius su tarp komisijos ir, ir, ir ES piliečių. Girdėjome pradžioje, e, kai ką pasakyta, būtent, kad e, diskusija kilo dėl žaliosios knygos. E, kur yra nelabai aiški, bet reikia galvoti, kaip bus ateityje. Kaip kolega Kirilovas pasakė, jau nuojauta, kad kažką išgirsime atvirojo ore kurį laiką. Komisijos pirmininkas susitikė su frakcijomis, nepateikė jokių pasiūlymų dėl ketinimų pakeisti regioninę politiką. Jis netgi bendriausiais bruožais nieko nepasakė apie sanglaudos politiką. Ši komisija, kuri jau beveik baigė savo kadenciją, nei, šio, nei iš to siūlo radikalų pokytį, bet koks moralinis ir politinis pagrindas to veiksmo ir kaip dėl ryšių tarp komisijos ir parlamento. Aš nežinau, kad su, parla... žinau, kad su parlamentu nebuvo konsultuojamasi taip pat ir su taryba nebuvo. E, kai kurios e, vidurio Europos valstybės galbūt rodo tam tikrą entuzijazmą, bet reikia į viską žiūrėti šiek tiek atsietai, neimti visko už gryną pinigą. Taip gali būti, kad Mes žinome, kad pirmininko pasiūlyta nauja komisija bus patvirtinta tik tai gruodį Strasbūre. Ir jeigu galvosime čia apie sanglos politiką, tai negera bus pradžia tai politikai. Ir neaišku, ar komisijai bus gerai tęsti ir vykdyti tokią politiką. ir dabar parlamentas tarsi pastatomas prieš faktą. Noriu pasakyti, kad galbūt komitete galėtume parengti dokumentą, išdėstyti savo požiūrį ir siekti visų frakcijų paramos Turėtume kalbėti tame dokumente apie sanglaudos politikos ateitį. Toks būtų mūsų politinis žestas ir nauja komisija galėtų atsižvelgti į mūsų nuomonę ir nepaversti regioninės plėtros politikos į kažką kitą, nestatyti į pavojaus Europos solidarumo ir viso Europos projekto solidarumo. Kitas kalbėtojas. Ačiū ponė pirmininkė. Aš skaičiau tą projektą, kurį parengė komisija, tai turėjo būti pagrindas diskusijoms su parlamentu ir taryba dėl būsimų finansinių perspektyvų. Ir e, tai, kas parašyta apie sanglaudos politiką, atrodo prieštarauja mūsų įsivaizdavimui, kokie jį turėtų būti. Komisija e, turi esminį vaidmenį tokiuose dalykuose kaip e, darbas, e, darbo vietų kūrimas, užimtumas, kova su klimato kaita ir panašus dalykai. Apie tai kalbama tame dokumente. Bet reikia ir numatyti kon, tam tikras priemonės konkurencingumo tikslui. Kai bus ratifikuota Lisabono sutartis sanglaudos regionė politika taps horizontalia politika Europos Sąjungoje. Hans Overmeier. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, kad taip greitai sureagavote į komisijos dokumentą, prašydama laišką. Aš esu naujas šiame komitete ir esu pasipiktinęs, jeigu pažvelgsime į šį pasiūlymą, tai e, kai kurios idėjos jau kai kurių žmonių protose buvo jau seniai. Ir, tačiau aš esu nustebęs, kad tuo metu, kai yra tiek daug pozityvių idėjų apie regionę politiką, yra uh, pateikiama tokia visiškai priešinga nuomonė. Aš esu labai nustebęs. Turime tas mintis atmesti mes iš tikrųjų esame nusivylę, nes rinkimų metu komisijos prezidentas e, išdėstė labai daug gražių minčių. Taigi, manau, kad tie siūlomi pakeitimai būtų labai netikę. Grįžę į savo šalis visą laiką norime žmonėms pasakoti apie pozityvius e, dalykus, kurių padeda siekti mūsų politika. O čia matome regionalizavimą, sektorizavimą ir iš tikrųjų reikia didelio paaiškinimo, kas čia vyksta. Manau, kad šis pasiūlymas neduos ES nieko gero ir bus labai sunku tai paaiškinti mūsų piliečiams. Man atrodo, kad jie dar labiau praras pasitikėjimą mumis. Turiu ponę Bobinską. Ačiū. Manau, kad diskutuojant apie regioninės politikos ateitį reikia atsižvelgti į realius skirtumus Europoje ir būtent tai, kaip Europa šiandien atrodo. Ne tik prisijungė 10 ar 12 valstybių narių, bet ES ateityje įstos dar kitos nelabai turtingos šalis ir regioniniai skirtumai Europoje pasidarys dar didesni. Ir per tuo laikotarpiu mes norime iš naujo apibriežti regioninę politiką, kad, kad neprarastume šios svarbios socialinės priemonės. Antras dalykas, noriu pakalbėti apie Lisabonos strategiją. Negalime kalbėti apie regioninę politiką, jeigu nežiūrėsime į kitų programų ir priemonių efektyvumą, kuriomis siekiame panašių tikslų. Ar Lisabono strategija veiksminga ar ne? Daug kas sako, kad ji nėra labai veiksminga. Mes peržiūrėsime Lisabonos strategiją mūsų komitete, tačiau turime žvelgti į visas priemonės, kuriomis siekiame tokių pačių tikslų ir jeigu viena yra neveiksminga, prarasime dar vieną, tai kokių priemonių liks iš vis, kad mes galėtume mažinti regioninius ir socialinius skirtumus. Trečias argumentas prieš tą naują kryptį yra štai koks. Esame ekonominės krizės laikotarpė ir nežinome, kaip ta ekonominė krizė paveiks e, regioninius skirtumus. Turime atsižvelgti ir į šį veiksnį, formuluojant ir aptarinant naują regioninę politiką. Jeigu krizė padidins skirtumus, Tai negalime atsisakyti priemonės, kurio siekiame padidinti teritorinę ir regioninę ir socialinę sanglaudą. Ačiū. Toliau Sofija Briar. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir kiti, aš pritariu jūsų e, reakcijai, jos greičiui ir pateiktai informacijai kaip ir kiti nauji parlamento nariai. Aš norėčiau pareikšti pasipiktinimą dokumentu, kuris atrodo tuo pat metu ir egzistuoja, ir neegzistuoja. Tiek dėl formos, tiek dėl esmės. Ypač turint galvoje krizę, kuri daro poveikį visoms valstybėms narėms. Ir valstybėms narėms reikia kaip niekada sanglaudos politikos, kuri veiktų. Šis dokumentas, kuris yra ir ne, kuris yra ir kurio nėra šioje ekonominėje ir socialinėje krizėje yra tiesiog neįtikėtinas. Regioninė ir sanglaudos politika turi būti konkreti priemonė mūsų teritorijose, kad galėtume imtis konkrečių veiksmų. Ir tie, ta politika neturėtų būti diskriminacinė. Šalis, kurios plėtojasi ekonominę prasme, reik, joms reikia šios priemonės, o tokios šalis kaip Prancūzija, iš kurios aš esu, patiria didelių ekonominių pokėčių. Ko... Tai yra, kai e, nyksta kūrybinis potencialas, taigi mums reikia tinkamų pagrindų, kad valstybė dir, galėtų dirbti kartu su bendrovėmis didinant kūrybiškumą. Taigi, mums reikia toliau dirbtis šioje srityje. Ačiū, toliau panas Angurakis. Ačiū. Kaip naujas komiteto narys norėčiau pirmiausia pasakyti, kad Aš esu sunerimęs dėl šio dokumento prigimties. Man atrodo, kad jis buvo paviešintas tyčia ir man atrodo, kad komisija žino, jog ekonominė krizė padidins dabartinius skirtumus tarp regionų. Ir atrodo, jie ketina mus parengti tam, kas įvyks Tiesą sakant, ponia pirmininkė, aš visiškai nesu nustebęs, kad e, šis dokumentas ėmė ir pasirodė iš, nie, kaip iš niekur nieko. E, po to, kai Lisabono sutartis buvo ratifikuota Airijoje ir Čekijoje, komisija tarsi sako, štai ir viskas, dabar galime daryti, ką norime. Aš esu sunerimęs, kad šis dokumentas paviešintas būtent tokiu būdu kelia nerimą. Mes turime sureaguoti ir esu įstikinęs, kad bus pateikta ir antra versija, bus šiek tiek geresnė ir kad į mūsų komentarus bus atsižvelgta. atsižvelgta. Ir staiga bus tas dokumentos patvirtintas ir dėl to atsiras dar daugiau neligybės. Ačiū, ponia pirmininkė. Jau kiti žmonės pasakė tą patį, ką norėjau pasakyti, tačiau noriu pabrėžti tris dalykus. Mes visiškai teisingai pateikėme šiandien savo nuomonę, atsižvelgiant į tai, kad komisija nori pakeisti sanglaudos politiką. Be to visiškai aišku, kad komisija nori tokios regioninės politikos, komitetas nori tokios regioninės politikos, kad būtų atsižvelgiama į europinės vertybės, reikės atsižvelgti į ekonominę krizę, taip pat ir at, į ekonomikos gaivinimo keliamą nerimą. Mes nesame užimtumo komitetas, tačiau turime galvoti ir apie užimtumą. Tai yra veiksnys, kuris labai svarbus regiono ekonominiam aktyvumui. Very short. Ponas Guodmanis. Labai trumpai. Įsivaizduokime komisijos poziciją. Jie tikriausiai nėra visiškai regionės politikos priešai. Aš įsivaizduoju dvi priežastis, dėl ko taip buvo parengtas surašytas šis dokumentas. Pirmiausia, ES konkurencingumas pasaulyje sakoma tam dok, tame dokumente, kad Lisabonos ir Europos strategija nepasiteisina ir e, reikia galvoti, kaip padidinti regionų ir valstybių konkurencingumą. Kartais valstybės regionai yra tas pats. Jeigu galvosime, kaip padalyti pinigus, tikriausiai E, reikia pirmiausia galvoti apie naujasias šalis ir aš balsuočiau abiem rankom už tai, kad joms būtų daugiau lėšų skirta. Bet e, lygiava turbūt nepadės Europai kovoti su išoriniu pasauliu. Viena iš priežasčių, tai yra viena iš priežasčių, dėl ko parašytas šis dokumentas. Kitas dalykas yra krizė. Krizės metu valstybės tikriausiai bandys gauti gauti daugiau galių veikti šalies viduje. Tai nėra labai lengva, mes turime daug susikertančių dalykų. Ir mes turime galvoti apie pasiūlymus, kontrapasiūlymus, kad sugalvotume, kaip pateikti savo požiūrį, į regionės politikos pagerinimą ir gyvenimo pagerinimą ES, neprarasdami konkurencingumo pasaulyje. Tai yra labai svarbu. Man atrodo, komisija bando mus provokuoti ir versti mus galvoti tą linkmę. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad visos išsakytos nuomonės ir tie dalykai jau anksčiau buvo svarstyti. Man atrodo, kad ir Lisabona buvo priskirta regioniam lygmeniui. Galima svarstyti daugą ir daug kas jau buvo padaryta. Mes nekalbame apie 90-mečio politiką, kalbame apie 2006 metus ir padėtis tada buvo labai e, visai kitokia negu kad prieš 20 metų. E, Norėčiau padėkoti dabar jums visiems už jūsų pastabas. Buvo labai įdomu išklausyti jūsų minčių. Kaip suprantu, jūs pritarėte tam, kad pateiktume klausimą žodžiu komisijai ir tikriausiai su koordinatoriais sutarsime, kokius turėsime surašyti klausimus, nes e, klausimas žodžiu turi būti dėl esmės, ne dėl politikos ir tai procedūrų, bent jau aš taip galvoju ir aš taip, e, manau, kad ir jūs taip galvojate. Kai kas iš jūsų sakėte, jog reikia, kaip galima greičiau išsiaiškinti, kokia mūsų politika dėl politikos šios apskritai. Noriu pasakyti, kad šiandieną koordinatoriai pasižiūrės į mano pasiūlymą sukurti tam tikrą darbo grupę komitete, kur būtų visų frakcijų atstovai, tam, kad galėtume dirbti ten, galvoti apie sanglaudos politikos ateitį. Ir manau, kad dabar šį klausimą svarstyti galime baigti, sutarėme dėl klausimo žodžių ir pradėsime galvoti apie darbo grupės steigimą kuri turėtų parengti poziciją dėl sanglaudos politikos ateities, kaip galima greičiau. Jums leidus e, šį klausimą svarstyti baigsime ir atrodo komisijos atstovai jau yra atvykę ir gali prisijungti prie mūsų. Dabar perinama prie ponios Karima. Dabar perinama prie ponios Karima dėlis e, pranešimo dėl e, Europos savanoriškos veiklos metų. Kaip prisimenate, praeitą kartą mes kalbėjome apie nuomonę šiuo klausimu, o dabar jau esame gavę informaciją iš pagrindinio šiuo klausimu e, užsimančio komiteto. Dabar trumpa pertraukėlė, kad kolegos išeinantis iš salės galėtų ramiai išeiti, o tie ramiai susėsti. Like Noriu paprašyti, kad jūs kaip galima greičiau paliktumėte salę. Ačiū. Gerbėmiai kolegos, pradėkime. Noriu pasakyti, kad kultūros komiteto, kuris yra pagrindinis komitetas šiuo atveju, nuomonė pasikeitė. Ir mes taip pat atitinkamai, darbo tarkiai atsiprašau, pasikeitė. Ir mes taip pat turime prisiderinti. Ir šiandien svarstyti pasiūlymą dėl tarybos sprendimo dėl Europos savanoriškos veiklos metų. Ir iš karto norėčiau suteikti nuomonės referentai Karima Deli žodai, nes, kaip jūs žinote, mes siūlome maždaug 20 pakeitimų. Ir labai trumpai kviečiu ponę Karimą Deliai pasisakyti įskaitant ir pastabas dėl pateiktų pakeitimų. Pone pirmininkė, gerbėmiai kolegos, labai ačiū. Noriu padėkoti kolegoms, kurie iki manęs labai daug dirbo, kad 11 metai būtų paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais. Ir tikrai esu dėkinga jūsų komitetui visiems nariams už darbą, už įvairiausius pasiūlymus, kurias teikiate tam, kad būtų patobulintas komisijos pasiūlytas tekstas. Manau, kad jūsų pasiūlymai yra svarus apčiuopiamas indėlis. Kalbant apie svarbiausius dalykus, tai juos nebejotinai reikės įspręsti tam, kad Europos savanoriškos veiklos metai praeitų sėkmingai. Kai aš susipažinau su visomis aplinkybėmis, kurios yra susijusios su mūsų svarstomu klausimu, tai dar praėjusi kartą, ponė pirmininkė, mūsų komitete mes svarstėme visus tuos dalykus, bet to mums tuo metu buvo pristatyta ir kultūros komiteto nuomonės referento Markos Kurie parengto dokumento turinys. Taip pat Strasbūre vyko šešėlinių pranešėjų bendra sueiga dėl įvairių procedūrų. Ir tada aš išgirdau, kad reikėtų paspartinti darbą, kad galėtume pirmininkaujančiai valstybei, tai yra švedai, suteikti galimybę pasiekti savo tikslų šioje srityje. Taigi mes rengiame nuomonę, mes nesame vadovaujantis komitetas, pagrindinis komitetas, bet vis tiek mūsų nuomonė yra labai svarbi ir kaip nauja parlamento norė noriu pasakyti, kad patvirtinta procedūra, kuria šiuo atveju turime vadovautas, buvo patvirtinta nepaisant mano prieštaravimo. Manau, kad reikėtų vis tik tai pasižiūrėti, kas pasakyta Lisabono sutartyje, kokias galias mes turėsime, bet staiga nei iš jo, nei iš to parlamente įsivyrauja skubotumo dvasia ir mus visą laiką ragina kuo greičiau dirbti. Todėl vien tam, kad Švedija, kuri pirmininkauja šiuo metu, galėtų pasiekti savo tikslų. Posėdėje Strasbūrė per dėrybas buvo pasiūlyti pakeitimai bet tai nereiškia, kad galėsime pateikti savo nuomonę, kadangi aš esu naujai išrinkta, pirmą kartą išrinkta į Europos parlamentą. Tai aš suprantu, kad dirbama turėtų būti ne taip. Pirmiausia, turėtų komitete viskas būti apsvarstyta, kad galima būtų nuomonę su, patobulinti, sutvarkyti. <clears throat> Todėl siūlau kartu mums su pagrindiniu komitetu apsvarstyti visus pasiūlymus tam, kad galėtume parengti gerą nuomonę dėl Europos savanoriškos veiklos metų paskelbimo. Tie metai turi išryškinti europinį solidarumą. Nebejotinai, aš rengdama nuomonę atsižvelgiau į visus pateiktus pasiūlymus ir tikrai norėčiau, kad parengta nuomonė būtų svari Pavyzdžiui, manau, kad reikėtų geriau apsaugoti savanorius, užtikrinti veiksmingesnę jų apsaugą įvairiose sritise, taip pat kvalifikacijos pripažinimą. Manau, kad kai kuriais atvejais pakeitimai, siūlomi pakeitimai gal nėra tikslus, yra pavyzdžiui pasiūlymas pakeisti E, jaunimo nusikalstamumą. Bet tikrai vertinu visas jūsų pastangas. Ačiū, ponia Karima Dali. O dabar noriu suteikti galimybę pasisakyti valstybėms narėms. Ačiū, ponė. Pirmininkė, noriu padėkoti Karimai dėl. Už labai greitai ir gerai atliktą darbą. Kai kurie a, e, siūlomi pakeitimai tikriausiai turėtų būti gal griežčiau suformuoluoti. Aš taip pat esu parlamento narė ir manau, kad daug ką mes darome įgauna pakeitimų pavydalą, kurie paskiau prisėda prie teksto tobulinimo. Esu labai patenkinta, kad ponia Karima Deli labai profesionaliai pažiūrėjo į tai, kad būtų geriau apsaugoti savanoriai, kad būtų keičiamasi gera sukaupta praktika. Aišku, procesas dar tik prasideda ir mes labai uh, skirtingai suprantame, kas yra savanoriška veikla. Bet mane labai domina akreditavimo sistema, todėl kad labai daugelis savanorių šiuo metu a, dirba įvairiose srityse, bet e, paskiau jie grįžta į normalią darbo rinką. Ir todėl akreditavimo sistema turėtų būti aiškesnė, turėtų būti vertingesnė, bet to, ne, bet to tai padės apsaugoti savanorius ir užtikrins, kad tinkamai jie ir apsaugoti įvairių požiūrių, pavyzdžiui, saugos darbe požiūrių, sveikatos apsaugos požiūrių ar socialinės apsaugos atveju. Manau, kad per visus 11 metus galėtų vykti įvairiausi savanorių organizacijų susitikimai ir tokiu būdu būtų dalymasi gerąją praktiką. Pirmininkė, ačiū. Ačiū, kad išryškinote šitą faktorių, nes tuo tarpu dar ne tiek daug dėmesio yra skiriama jam. Ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip šešėlinis pranešėjas dalyvavau rengiant nuomonę, esu tuo labai patenkintas ir e, tikrai. Nau, savanoriška veikla žmon, žmonės ir skiriasi nuo gyvūnų karalijos. Ir todėl savanoriškai veiklai reikėtų teikti daugiau dėmesio ir suteikti galimybės ją užsiimti. Aš esu pateikęs nedidelių pasiūlymų dėl pakeitimų, jie nėra esminiai, bet e, jie susiję su paramos ir apsaugos užtikrinimu Dabar reikia galvoti ir iš kitos pusės, kadangi įsigalios Lisabonos sutartis, reikia galvoti, kad šioje, šitas rytis būtų sutvarkyta tinkamai. Be to, praėjusiais metais pranešimas parodė, kad 50 procentų savanoriškos veiklos yra vykdoma a, sporto srityje. Taigi įsivaizduokite, kokią svarbą turi. Tai sportui. Dar vienas dalykas. Noriu pasakyti, kodėl pasisakome prieš kai kuriuos, mano frakcija pasako prieš kai kuriuos pakeitimus. Pirmiausia, dėl saugos darbe. Nemanome, kad tai reikėtų daryti ir nereikėtų daryti dėl sveikatos apsaugos kažkokių ten pakeitimų, nes yra bendrai sutarta sistema, kuri apima ir savanorišką veiklą įgalioja Europos Sąjungoje. Be to, anksčiau mūsų ministras pirmininkas Bertonas sakė, kad labiausiai kliudo dalyvauti savanoriškoje veikloje būtent įvairaus draudimo, su įvairių draudimų susijusios išlaidos. Ir gal neturėtume mes iš savo pusės tų kliučių įtvirtinti. Dar kitas dalykas yra kad reikia atskirti visą darbo dieną dirbančiuosius ir savanorišką veiklą užsiimančius asmenis. Nebūtinai visą dieną dirbantis uh, žmogus uh, gali užsiimti savanorišką veiklą ir atvirkščiai. Bet to savanoriška veikla yra susijusi su tam tikromis išlaidomis. Ir uh, Aš asmeniškai e, prisidėjau prie vienos knygos išleidimo, kuri e, buvo išleista apie e, įvairius dalykus sporte, bet turiu pasakyti, kad pavyzdžiui, kadangi aš tai dariau savanoriškai, ne, man niekas nieko nesumokėjo. Taip pat, manau, kad jeigu mes skirsime labai daug lėšų šiam dalykui, skatinti savanoriškai veiklai, tai tikrai tos lėšos nebus panaudotos protingai. Mano patirtis rodo, kad jeigu dauguma žmonių pageidauja užsiimti vienokio ar kitokio tipo savanorišką veiklą, tai jie tą daro ne dėl finansinių paskatų. Aš e, be to šį klausimą reikia, ir šį klausimą reikia atkreipti dėmesį. Aš paminėjau, gal atrodytų smulkius dalykus, bet uh, jie yra labai svarbus, norėčiau, kad būtų apsvarstyti. Ačiū toliau žodis ponui Obermairiui. Kalbantysis neįsijungia mikrofono. Pradėsiu iš naujo. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad nuomonė puikiai, juo lab, kad svarba savanoriškos veiklos yra didžiulė. Aš atstovauju valstybei nariai, kurioje 70 procentų darbo atliekama savanoriškos veiklos pagrindu. 30 procentų gyventojų dalyvauja savanoriškoje veikloje. Dabar dėl esmės. Kai mes kalbame šiuo atveju apie draudimą, tai čia ne visiškai aišku, nes būtent draudimas priklauso tai pilkai zonai, kurioje daug naiškumų. Nepamirškite, pavyzdžiui, yra uh, dirbantis už atlyginimą žmonės, paskiau jie pereina į savanoriškos veiklos sritį, jis dirba kartu su vairiomis organizacijomis, bet reikia atsižvelgti į tą jų darbo laiką. Dar vienas dalykas dėl draudimo. Man atrodo labai svarbu, kad tie, kurie dirba, sakysime, kovos su gaisrais, srityje ir yra gaisrininkai savanoriai, taip pat būtų tinkamai apsaugoti. Reikia pagalvoti apie tokias sritis, kurios egzistuoja ir apsauga juose. Toliau ponas Markos Kurija. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš neseniai pradėjau dirbti šiame komitete, bet taip pat bendravau ir su kultūros, minis, kultūros komiteto rengiamos nuomonės referentė ir manau, kad Karima Delė puikiai padirbėjo. Lygiai taip pat, manau, puikiai padirbėjo ir visi kiti komiteto nariai, kurie pateikė savo pasiūlymus dėl pakeitimų. Kaip jau buvo minėta, Strasbūrė vyko susitikimas, kuriame dalyvavo įvairių komitetų susiję nariai. Tai yra tie, kurie analizuoja Europos savanoriškos veiklos metų paskelbimo reikalą mes analizavome įvairias grupės, kurios dir užseima savanorišką veiklą ir nebijotinai esame raginami, kaip galima greičiau parengti e, savo nuomonės ir dokumentus. Labai tenka tik apgailestauti, kad mus taip ragina, nes reikalinga užtikrinti absoliutų aiškumą. Ir turėtų būti lygiai taip pat aišku, kad jeigu labai skubėsime, tai kai ką ir pražiūrėsime. Aš suprantu, kad Švedija, kaip pirmininkaujantį valstybę, turi savo uždavinius ir jai tenka atsakomybė už Europos um, savanoriškos veiklos metų paskelbimo teisinę bazę. Akivaizdu, kad ir teisės tarnybos nuomonę, Europos parlamentas galės tik tai pateikti savo nuomonę dėl tų dokumentų, kurie bus mums pateikti. Dėl visų šių priežasčių, akivaizdu, kad nepriklausomai dokumentai gali mums patikti, gali nepatikti. Ir norėčiau, kad šioje procedūroje parlamento vaidmuo būtų aiškus ir kad būtų apsaugoti ir parlamento interesai, jie su pirmininkaujančio šalies atstovais komisijos atstovais, tarybos atstovais tam, kad galėtume daugiau pasiaiškinti ir kad galėtume dirbti taip, kad dar prieš pasibaigiančiams metams galėtume deramai užbaigti visą procedūrą. Bet labai esame raginami sparčiau dirbti, o kadangi Lisabonos sutartis įsigalios nuo kitų metų sausio pirmos dienos, tai faktiškai tik dabar mes galime užtikrinti, kad šiuo atveju bus atsižvelgta į Europos parlamento nuomonę ir poziciją. Aš manau, kad šiuo metu pirmininkaujantį Švediją ir komisija tikrai nori dirbti kartu su parlamentu ir analizuoti kartu tuos pasiūlymus, kuriuos teikia mūsų įvairūs komitetai. Net jeigu mums reikės sparčiau padirbėti, mes sugebėsime parengti tinkamą nuomonę, išreiškinčią Europos parlamento bendrąją poziciją. Nes kitaip, jeigu mes užtęsime uh, tai įsigaliojus Lisabono sutarčiai mes galėsime tik pasakyti pritarėme arba nepritarėme komisijos patiktam dokumentui. Ir taip pat būtų gerai, jeigu būtų sudarytas darbų grafikas ir kad būtų įsiaiškinta, kogi mes dabar taip skubame. Aš suprantu, kad skubėti reikia, bet gal nereikia skubėti per nelyg daug. nes vienai par kitai parlamentas turi atlikti tą darbą, kuris jam patikėtui. Buvau susitikęs su kultūros komiteto atstovais ir tikrai esu pasirengęs jums padėti. Aš žinau, kad kitą penktadienį taryba pagėdauja susitikti tam, kad būtų galima uh, apsvarstyti Europos savanoriškos veiklos metų klausimą. Todėl reikalingas bendras požiūris į siūlomą tekstą ir bendra nuomonė dėl siūlomų pakeitimų. Ir galbūt nebūtinai bendra sprendimų prieimimo tvarka yra pats tinkamiausias procedūros apibrėžimas. Ačiū. Norėčiau pristatyti, kad su mumis dabar salėje kartu posėdžiauja trys kolegos iš Austrijos, regi, ponas iš regioninio parlamento, iš uh, valstybės parlamento. Ir tikrai esu labai dėkinga, kad tie kolegos iš Austrijos prisijungė prie mūsų. Salvatorijas Korona. Ačiū, ponio pirmininkė. Iš tikrųjų esu dėkingas poniai Dėlį už atliktą darbą. Įvairiose teksto vietose jai pavyko iškelti Europos Saunarkos Liukos metų vertę. Turime nepamiršti faktų, kad tai gali būti labai svarbi priemonė, kalbant apie sanglaudos ES skatinimą. Taigi, apskritai, manau, kad jos darbas yra labai vertingas. Nepaisant to, kad yra pateikta pakeitimų. Manau, kad komitetas turėtų pateikti pozityvę nuomonę Tiesiog norėčiau nurodyti, kad keletą dalykų, kad šioje nuomonėje mes įsteigėme ar nu- numatome Europos savanoriškos veiklos metus, o kai kurie posakiai dokumente tarsi rodo, kad mes pakliūname į sferą, kuriai nepriklauso tai, apie ką mes čia kalbame. Tačiau iš esmės dėkoju poniai dėlį už dokumentą. Na ir dokumentas būtų pagerintas padidinus e, asignavimus biudžete. Taigi, darbas atliktas gerai. Taip pat noriu pritarti ponui Skūriją. Tai yra apie tai, kad e, turime savaitę nuo dabar iki e, galtinio sprendimo prieimimo, taigi turime dirbti greitai. Toliau ponas Amarkakis. Ačiū. Norėčiau pritarti visiems komplimentams išsakytiems e, poniai Deliai atliko darbą puikiai. Tačiau turiu keletą pastabų, į kurias galbūt ateityje būtų galima atsižvelgti. Aš manau, kad mes visi esame savanoriai. Tačiau nemanau, kad dėl to atsiranda Europos politinių partijų, partijų metai. Politinėse partijose įnašas mokamas savanoriškai ir tai taip pat galime atsižvelgti. Gyvename kapitalistinėje visuomenėje, esame krizės viduryje, susidurime su nedarbu, narkotikų vartojimu, yra daugybė problemų ir mums reikia solidarumo tarpusavio paramos, todėl savanoriškas darbas yra labai svarbus. Dėl to nėra jokio abejonio. Vienintelė problema yra, kad valdančiosios partijas negali padaryti savo darbo, todėl reikalingos savanoriškos organizacijos. Turiu klausimą, ar visos tos savanoriškos, taip sakant, organizacijos nesiekia pelno? Aš nenorėčiau, kad Graikijoje, pavyzdžiui, e, e, iškiltų tokia situacija, kai policija būtų organizuojama savanoriškų pagrindų, pavyzdžiui, patys žmonės patroliuotų, ieškotų nelegalių migrantų ir kištų juos į kalėjimus. Jeigu bus per daug savanoriškų organizacijų, tuomet valstybė neteiks atitinkamų paslaugų, nes nebus didelio poreikio taip daryti. Turime 8 tūkstančius gaisrininkų ir apie 20 tūkstančių savanorių. Taigi savanoriškas darbas nėra panacėja ir tam tikrą darbą turi atlikti valstybė, jeigu tos problemos, su kuriomis susidurime žmonės, e, netaps e, vyriausybių darbo dalis. Jeigu tai bus vien tik savanoriško darbo dalis, tai neišspręsime problemų. Ačiū toliau ponas Stojanov, o po to nuomonės autorė. Ačiū pirmininkė. Norėjau paprašyti žodžio ir pasisakyti kaip asmo, kuris gana ilgai užsiemė savanoriškų darbų. Noriu ne tik pakomentuoti nuomonę, bet taip pat noriu pasakyti, kad kaip kad, kad narystė mano partija yra e, savanoriška ir dirbu nevyriausybinėje organizacijoje, taip pat savanoriškų pagrindų. Ir mm, Man patinka, kad mes tęsime diskusiją dėl savanoriško darbo ir turime toliau tęsti šias pastangas. Aš pritariau ankstesniam Europos parlamento pranešimui skirtam savanoriškai veiklai ir turime skatinti piliečių įstraukimą į savanorišką darbą. Deja, Bulgarijoje neturime ypatingo specialaus parlamento teisės akto, kuris reguliuotų savanorišką darbą. Praėjusios kadencijos Bulgarijos parlamente, kai ir aš ten dirbau, aš pateikiau iniciatyvą priimant teisės aktą, kuris reguliuotų santykius tarp su savanoriškomis organizacijomis. Norėjau numatyti įvairiausias, įvairiausius santykius e, ir viešuosios tvarkos apsaugoje, kovoje su nelaimingais atsikimais, tačiau socialistai turėjo daugumą parlamente atmetė šį teisės aktą. Ir man iš tikrųjų tai buvo keista. Dabar Bulgarijoje turime tik tai vieną tikrą organizaciją, kur dirba savanoriškų pagrindų, tai yra Bulgarijos Raudonasis kryžius. Tai yra iš tikrųjų tikra savanoriška organizacija. Aš manau, kad 2011 metų paskelbimas Europos savanoriškos veiklos metais turės teigiamą poveikį. Ir aš tikiu, kad taip bus paskatintas naujasis Bulgarijos parlamentas priimti teisės aktų, e, kas prisidėtų prie savanoriško darbo. Ačiū ponio Stojanovai. Dabar ponio Dėlį galbūt galėtų labai trumpai rezumuoti diskusiją, nes balsuosime rytoj. Labai ačiū kolegos, labai ačiū už visas pastabas. Savanoriškas darbas, mano nuomonė, negali pakeisti socialinės politikos. To mes ir nesiekime. Mes nenorime užimti valstybės vietos. Pritariu tam pavyzdžiui, kuris buvo pateiktas apie policiją. Manau, kad dėl to galime sutarti visi. Taip pat norėčiau pabrėžti labai svarbų aspektą, tai yra socialinė apsauga ir ypač sveikatos apsauga. Buvo daug kalbama apie tai, kad savanoriai dirba įvairiose vietose, kur kyla problemų dėl asbesto, jie susarga per labai greitai ir todėl mes turime užtikrinti, kad savanoriškos veiklos metai turėtų leisti jauniems žmonėms pasinaudoti socialinės apsaugos ir solidarumo nauda. Būtent tai mūsų komitetas ir turi užtikrinti. Taigi baigiame diskusiją apie Europos savanoriškos veiklos metus. Primenu kolegams, kad balsuosime rytoj, o dabar galime pereiti prie šeštojo darbo tarkės klausimo. Čia dalyvauja Europos komisijos generalinio direktoriaus pavaduotoja. Tikiuosi, kad Katarina Maternova jau atvyko. Taigi, kolegos, dabar išklausysime apie pirmuosius rezultatus dėl šios e, politikos ekspost įvertinimo ir dabar noriu pakviesti ponę Maternovą. 2007 metais komisija, o būtent regionės politikos direktoratas pradėjo ekspost vertinimą, kaip buvo vykdoma 2006 metų sanglaudos politika. Ataskaita bus baigta kitų metų kovo mėnesį ir mes tikimės iš komisijos dabar e, sulaukti viso, visos ataskaitos. Tačiau, o šiandien komisijos atstovų prašome pasidalyti pirmųjų ataskaitos rengimo etapų įspūdžių ir galbūt, kad galėtume ir mes patys patirinėti šios dalykus ir galėtume pasirenkti klausimams apie įvertinimą kitais metais. Taigi dabar prašau ponę Maternovą pradėti jos na, pristatymą. Dziękuję bardzo, pani Danuta. Dzień dobry. Sure. I think I, even if I kiss, even, even if I speak, e-, even if I can speak Slovak, I will, I will. Aš vis tik tai kalbėsiu angliškai, nes savo gimtają slovakų kalbą. Noriu visus pasveikinti, padėkoti, kad atėjote pasiklausyti manęs Šiek tiek pakalbėsiu apie mūsų metodologiją ir atliktą darbą bei pradinius rezultatus, kuriuos e, gauname pagal ekspost vertinimą 2006 e, metų sanglaudos politikos programų. Pone Hübner teisingai pastebėjo, susidurime su vertimo iššūkiais, kadangi šioje srityje yra daug mums problemų Norėčiau paaiškinti, kodėl. Komisija e, dirba daugelį sričių, įskaitant sanglaudos politiką, bet ne tik tai. Ir ji yra kritikuojama už tai, kad neturi pakankamai gerų vertinimo sistemų, kultūros, kad vertinimai nėra pakankamai geri, ar ekspostė, ar ekstantė. Jie būtų, mes labai rimtai pažiūrėjome į šią kritiką ir per keletą paskutinių metų uh, bandėme pasižiūrėti šiek tiek, šiek tiek plačiau, panagrinėti programas ir projektus ir pabandyti išsiaiškinti, kaip reikėtų organizuoti vertinimą tokiu būdu, kad galėtume sudaryti geresnį vaizdą apie tai, kas vyksta su sanglaudos politika. Mes e, visi mėgstame šią politiką, jie tikime, bet liūdnai pagarsėjęs faktas yra tas, kad labai sunku gauti duomenų, kurie patvirtintų, kodėl ta politika ar, ar yra gera ar veiksminga. Šiek tiek dabar pakalbėsiu su jumis apie tai, kokios užduotis iškyla vertimo komandai. E, per pastarį laikotarpį dirbome su 130 programų, sumos nuo 6 milijonų iki 6 milijardų. Taigi labai dėlė įvairovė egzistuoja, skirtingi, skirtingos struktūros gauna paramą, taip pat skirtingi projektai. Komisijoje dar du elementai apsunkina toliau vertinimą. Pirmiausia, komisija turi daryti pati, ne valstybės narės ekspost vertinimą ir iš tikrųjų labai nedaug valstybių narių tą daro. Taigi iškyla klausimas dėl duomenų, kadangi komisija yra per du žingsnius toliau nuo to, kas vyksta vietoje. Dėl duomenų neturime kodifikuotų bendrų indikatorių, rodiklių, kurie leistų atlikti palyginamą įvertinimą ir dėl to viskas yra gana sudėtinga. Vertinimas atliekamas siekiant dviejų tikslų - atskaitomybės ir mokymosi tikslo. E, aišku, tradiciškai svarbiausias tikslas buvo atskaitomybės tikslas, bet mes bandėme pakeisti šiek tiek procesus, ieškoti naujovių Ir ką mes padarėme ekspost vertinimui 2006 metams savo generalinėme direktorate. Mes nutolome nuo bendrų vertimo sutarčių principo ir bandėme pagal temas, geografinius regionus, tikslus suskaidyti įvairius paketus ar atlikti vertinimą pagal 14 skirtingų paketų arba programų. Ir ką jūs šiandien pamatysite, iškart norėčiau jūs šiek tiek perspėti. Mes kol kas neturime visiško ekspost vertinimo dar paruošto. Tikimės, kad iki dešimtųjų metų kovo turėsime galutinius rezultatus mes e, esame parengę keturis pirmuosius rinkinius arba grupės. Veronika apie tai pakalbės. Taigi pradėjome nuo palyginti mažų teminių vertinimų, pavyzdžiui, sanglaudos politika ir kaimo plėtra ar lyties aspektas. Ir perėjome prie gana dėlių dviejų, pasižiūrėjome tikslus ir teminius dalykus, kaip priemonės, pasižiūrėjome į vieneto kaštus dideliuose projektuose. O mes Toliau kalbėsime apie bendrą valdymo ir gyvenimo pro, proceso, sistemos vertinimą, ne kontrolės, bet valdymo ir gyvendinimo. Ir mes bandėme susmulkinti savo, išskaidyti savo dėmesį, kad galėtume e, sudaryti bendrą vaizdą iš mozaikos gabalėlių, kas dėl to, kas vyksta įvairiose setyse. Aišku, ne viskas tobulą, dar daug ką galima pagerinti, patobulinti, bet mes matome, kad jau struktūra atsiranda ir atsiranda aiškesni rezultatai. Mes juos kelbėme savo interneto puslapyje, organizuojame taip pat konferencijas, seminarus seminarus, sustinkame ir su mokslininkais, ir su kitais suinteresuotais asmenimis. Norime pasižiūrėti pirmiausia į metodologiją ir tokiu būdu norime patobulinti savo darbą ateityje. Dar noriu paminėti, kad šio mėnesio pabaigoje vyks Varšuvoje konferencija, bus komiteto jūsų pirmininkė tarp dalyvių ir kitų asmenų. Mes kalbėsime apie ateitį. Iš daug kur atvyks vertinimo sistemų specialistų ir mes bandysime surenkti seminarus, kuriuose išsamei pakalbėsime, kaip dirbti ateityje. Aš norėčiau dabar jums e, paprasčiausiai parodyti. Jūs visi turite skaidrių kopijas. Aš pati neturiu, tai turbūt teks skaityti iš toliau. Kaip matote, 14 tų minėtų paketų išskaidyti keturi, su, sugrupuoti keturias dalis. Vienas dalykas yra gyvenimo sistemos. Mes jau turime rezultatus šiandieną šio vertinimo. Toliau duomenų blokas. E, vertiname duomenų kaupimą, taip pat vieneto kaštus svarbiuose projektuose. Mes jau turime čia rezultatus, tai taip pat, kaip sakiau, Teminis blokas žiūri į paramą įmonėms, aplinkos saugą, klimato kaitą, transportą, struktūrinius pokyčius, globalizaciją, e, lyties aspektus ir demografiją bei kaimo plėtrą. O paskutiniai rezultatai taip pat jau atėjo iš čia ir Veronika apie tai pakalbės. O paskutinė grupė yra e, modeliavimo blokas. Mes žiūrime į makroekonominio modeliavimo dalykus Hermin Quest ir Transtools kategorijas. Aš nebuvau tikra, ar turėčiau taip viską pristatyti, jūs visi e, matote savo kopijose tą pačią informaciją ir turbūt visiems kyla daug klausimų, nes kol kas per anksti kalbėti apie signalus, nes galutinis vertimas užtruks, kad mes e, galiausiai galėtume suformuoluoti, suformuoluoti savo išvadas. Bet daug kas gero jau pasiekta, lyginant su praeities praktika, tačiau egzistuoja ir struktūrinių silpnųjų aspektų. Uh, Pavyzdžiui, nėra strateginio dėmesio sukoncentravimo kai kuriuose srityse, taip pat ir išteklių suteikimo ir dėmesio pakankamo rezultatams. Tačiau mes, jeigu pasižiūrėsime į teminį bloką, tai noriu pasakyti, kad būtent čia mes užsitikrinsime geresnį, labiau struktūrizuotą požiūrį į įvairius rezultatus, bent jau mes to tikimės. Tikimės gauti kur kas daugiau išvertinimo atejus laikui. Taigi aš gal tuo ir apsiribosiu, o Veronika jums pristatys keturis e, vertinimo rezultatus, o paskui mes atsakysime į klausimus. Ačiū. Jei leistė, pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie valdymo ir vertinimo sistemų įvertinimą. Kaip sakė Katerina, dar ne visos struktūrinis yra veikiančios ir mūsų vertinimą atlikome kartu su Klaido universitetu Glasgow ir EPRC bei Austrijos konsultavimo bendrovę. Per 50 specialistų rengė įvertinimą, analizavo įvairias sanglaudos politikos įgyvendinimo priemonės. Mes įvertiname pro, pro, programų struktūrą, atskaitomybę, partnerystę, vykdymą ir visus tuos keturis, keturiolika paketų, kuriuos vertinome, turime pasakyti, kad visais atvejais daugiausia dėmesio buvo skirta ES dešimčiai valstybių narių naujųjų, kaip gerai jo sistemos veikia, ar tinkamos sistemos sukurtos, kad būtų įmanoma įgyvendinti gerai sanglaudos politiką. Mūsų tinklalapyje jūs rasite visą informaciją, <clears throat> kurią rėmėmės. Kai atlikome dešimties naujų valstybių narių vertinimą, mes rėmėmės ir um, įvertinimo ataskaitomis, kuriuose labai išsamei analizuojamos struktūros, valdymas ir kiti klausimai ir pateikiama labai įdomių išvadų. Bet atlikus įvertinimą galima daryti štai tokias pirmasias bendrasias išvadas. Iš tiesų daugumoje atveju sisteminių požiūrių viskas suorganizuota tinkamai šiuo laikotarpiu ir veikia pakankamai tinkamai ir aš manau, kad tai savaime yra nuostabus rezultatas. Kitas dalykas kad vertinimo metu nustatyta, jog sistemos ypač pradinėme laikotarpyje buvo sukurtos labai sudėtingos, biurokratija buvo didžiulė ir vėliau teko jas paprastinti. Dar vienas dalykas kad ES dešimtyje valstybių narių, ypač Lenkijoje, pastebėta, kad sanglaudos politikos valdymo teigiamus elementus perėmė ir viešasis valdymas. Dabar Jeigu pažiūrėsime bendrai į 25 valstybės narės, įskyrus Bulgariją, Rumuniją, tai neabejotinai valdymas yra strategiškas ir pirmiausia stengiamasi iš mūsų pusės žiūrėti, ko mes pasiekėme, ko buvo pasiekta ir ar tinkamai buvo panaudoti pinigai. Bet ne, negalima apsiriboti vien tik šiais dviem elementais, vertinant pasiektus rezultatus. Rekomendacijose labai daug dėmesio yra skiriama uh, politikos įgyvendinimo rezultatams. Konsultatai rekomenduoja, kad komisija aktyviau veiktų, skatindama kurti institucijų, stiprinti institucijų gebėjimus, nes valdymo klausimams tenka vis didesnė svarba ir jie yra esminė sėkmingo, sėkmingos politikos įgyvendinimo grandis. Dar vienas dalykas, kad tarp valstybių narių būtina keistis gerąją praktiką kur kas plačiau negu kad iki šiol. Aišku, būtina tai padaryti, kad valstybės narės turėtų galimybę pasimokyti viena iš kitos. Taigi šiuo metu vyksta diskusijos dėl viso vertinimo ir dėl busimos politikos. Mes taip pat norėtume dar kartą panalizuoti kai kurias padarytas išvadas, palyginti su kitų vertinimų išvadomis tam, kad būtų įmanoma grįžti prie tam tikrų politikos įgyvendinimo priemonų, užtikrinant jų didesnį efektyvumą ir veiksmingumą, kad pati politika būtų veiksmingesnė. Taigi politika ir priemonės reikia dar geriau suderinti tarpusavyje. Dabar norėčiau paminėti mažesnės apimties studiją, kurią atliko Europos regioninio vystimosi fondas, plėtros fondas ir e, buvo analizuojama lyčių lygybės ir demografijos požiūrių. Mes norėjome išanalizuoti, ką regionės plėtros fondas gali nuveikti šioje srityje ir kokius e, projektus rėmė. Mes dirbome kartu su Italijos konsorciumu ir buvo padaryta išvada, kad ir lygių galimybių ir demografijos temos yra labai svarbios sanglaudos politikos kontekste. Demografija, pavyzdžiui Neabejotinai, kad šiam aspektui tuo metu, kai buvo rengiamos programos 2000-2006 metais, nebuvo skirtas pakankamas dėmesys, bet būtina tą padaryti, kad galima būtų užtikrinti geresnį demografinę raidą. O dabar dėl vyrų ir moterų lygių teisų. Nebejotinai, 2000 metais tai buvo vienas iš taip vadinamų horizontaliųjų prioritetinių uždavinių. Bet apskritai tuo metu apie uh, lygias teisės vyrų ir moterų buvo daugiau kalbama, negu kad iš tiesų imamasi praktinių veiksmų. Uh, Parama buvo teikiama atitinkamiams projektams ir jų pavyzdžiai pateikiami vertinimo dokumente, bet kartais dėmesys vyrų ir moterų lygybei apsiribojo vien tik tai teorinių reikalavimų įvesti į projektus tą elementą, bet netolesniais žingsniais. Ir mes manome, kad šis aspektas turėtų išlikti Europos regionų plėtros fondo prioritetu, bet abu aspektai turėtų būti plačiau analizuojami vietos lygių ne tik regioniniu lygiu, nes būtent vietos lygių yra rengiama ta praktinė strategija ir praktiniai projektai, kurie gali padėti gyvendinti abu paminėtus elementus. Mūsų generalinis direktoratas taip pat mano, kad ateityje reikia labai atsargiai žiūrėti į horizontaliuosius prioritetus, nes jeigu iš tiesų jų skaičius bus pernelyg didelis, tai realiai nebus ne vieno prioritetinio uždavinio ar srities. Dėl to turėtume labai gerai gerai ir kruopšiai apgalvoti savo prioritetų sąrašą, kad regionai galėtų patys priimti sprendimą dėl svarbiausių jiems dalykų. Neturėtume tiesiog sudaryti didžiulio dešimties, dvylikos prioritetinių tikslų sąrašo. Toliau. Mes taip pat vertinome ERPF ir kaimo plėtrą kaip šie du dalykai tarpusavyje susiję. Kadangi labai daug eksperimentinių projektų yra tuo tarpu vykdoma, tai mes apsiribojame savo vertinime, analizuodami penkių valstybių narių patirtį ir padėtį. Mums atlikti šį darbą padėjo Austrijos konsultacinė bendrovė Metės. Ir pirmasis dalykas, su kuriuo mes turėjome susidoroti, buvo štai kas Nėra aiškiai apibriešta, kas yra kaimo plėtra ar kas yra kaimo vietovė. Ir tai buvo pirmasis iššūkis, kurį, su kuriuo teko susidoroti mūsų specialistams. Problema dar labiau aštrėja dėl to, kad kaimo plėtros apibrieštis yra labai skirtingos įvairiose valstybėse narėse, nes dažnai e, persipina istoriniai, kultūriniai ir kitokie uh, veiksniai, bandant nustatyti, ar viena ar kita vieta gali vadintis kaimo vietovė. Taigi nėra bendros apibriešties, nėra bendros teorijos. Ir dažniausiai kaimo plėtra apibrėžiama remiantis įvairiomis ekonominėmis teorijomis. Mes manome, kad ERPF galėtų prisidėti prie kaimo plėtros, kaimo vietovių plėtros. 25 procentai RPF lėšų buvo skirta kaimo plėtrai, bet pačiose kaimo vietovėse mes pamatėme, jog nėra žinoma, kad jų vietovės plėtrai buvo skirta tiek lėšų iš ES fondo. Todėl manytume, kad reikia pirmiausia sutelkti dėmesį į trūkumų ištaisimą, į silpnasias vietas, nepriklausomai nuo to, ar kalbėtume apie miesto ar apie kaimo plėtrą ir turėtume tokių požiūrių vadovautis. Dar vienas dalykas, kad reikėtų nustatyti vietinės plėtros mechanizmus, kurie padėtų užtikrinti, didesnę sklaidą informacijos apie tai, kaip e RPF prisideda prie kaimo plėtros. Toliau. Mes analizavome pagrindinių stambiausių projektų vieneto išlaidų. Pasižiūrėjome iš įvairių pozicijų ir tikimės, kad galiausiai, kai bus pateiktas jau galutinis dokumentas, bus sėkmingai apibendrinta tai, ką sužinojame. Tačiau mes bandėme pasižiūrėti panalizuoti tuos stambius projektus, kurių vertė yra per 50 milijonų, dėl kurių komisija priėmė atskirą sprendimą ir kuriuos reikės atskirai analizuoti. Mūsų generalinis direktoratas pirmiausia domėjosi, ar įmanoma išanalizuoti tų stambios apimties projektų vienetų kainą, vienetų išlaidas. Mes bendradarbiavome kartu su konsorciumu, kurį sudarė kelios įmonas ir esame labai patenkinti, kad pasinaudojame įvairius ryčių specialistų paslaugomis, kurie įgūdė vertinti infrastruktūros projektus. Nebejotinai, kad vertinome RPF projektus ir ateityje tai turės reikšmės ir įspos ir sanglaudos politikos vertinimui. Turiu pasakyti, kad dažniausiai to, tie stambus projektai viršėjo jiems skirtą biudžetą. 75 procentai projektų buvo vykdomi su vėlavimu, bet tai atitinka faktiškai nusistovėjusią tartautinę praktiką. Taigi mes e, tikrai šiuo atveju neatsiliekame nuo įprastinės tarptautinės praktikos. Viena išvada, kurią padarėme, yra tai, kad reikalinga daugiau dėmesio skirti rizikos analizai ir rizikos švelninimui. Galbūt riziką galėtų pasidalyti komisija ir valstybės narės, ypač tada, kai kalbame apie stambių projektų finansavimą. Bet vienas dalykas, kuris mus ypač buvo ypač domino buvo štai koks. Mes norėjome įsiaiškinti, ar įmanoma e, sukurti bendrą e, viešą duomenų bazėje, kurioje būtų įvertinti vieno vieneto kaštai. Ir tada galėtume pasinaudoti jais vertindami įvairius sanglaudos e, projektus. Aišku, ne visada tie vieneto kaštai gali būti vienodi, bet mes galėtume tokiu atveju bent jau palyginti e, panašių projektų vieneto kaštus, to kad, aišku, projektai yra skirtingi ir atitinkamai išlaidos vienam ar kitam etapui gali būti skirtingos. Mes manome, kad tokia, e, tokia analizė įmanoma atlikti, reikėtų padaryti galimybių studiją ir pasisukurti atitinkamą duomenų bazę. Nebejotinai būtent mūsų direktoratas ir galėtų užpildyti dabar egzistuojantį vakumą, nes nes šioje srityje nėra jokių duomenų ir nėra niekas e, padaryta. Bet manau, kad tokia duomenų bazė padėtų mums toliau vertinti stambius projektus. Mes jau dabar pradėjome kalbėti su EBRD dėl finansavimo reikalų. Prašau, ne EBRD, Europos investicijų bankų. Darbą pradėsime kitais metais ir tęsime iki 2000, 2011 metų. Taigi tiek trumpai apie visas tas keturias studijas iš keturiolikos kurias aš jums čia pristačiau, o rezultatai e, kitų vertinimų bus pristatyti tada, kai jie bus apibendrinti ir parengti. Labai ačiū dabar. Galime užduoti klausimų, pateikti komentarų. Neturime šiandien priimti jokio sprendimo, Šiandien tiesiog mes bandome geriau suprasti, kaip vykdomi vertinimai sanglovos politikos srityje. Taigi prašom, žodis jums. Labai ačiū. Visada labai įdomu patirinėti projektus, apie kuriuos atrodo žinai šį beitą ir sužinai visą tiesą. Labai na, šiek tiek man kilo alarmo skambučių, kai, kai jūs sakėte, kad, kad prioritetai e, lyčių lygybės ir demografijos srityje buvo kaip tarsi ir signalas, kad yra jų per daug. Tačiau aš norėčiau jūs perspėti, kad tų prioritetų neatsisakytumėte. Jie yra labai svarbus. Ir kai teikiamas finansavimas, reikia žinoti, kad būtų pripažįstami tie geri socialiniai prioritetai. Ir e, būtų negerai, jeigu e, tokių prioritėtų būtų atsisakoma. Panas Angurkakis. Labai ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu Jūs pasveikinti ėmusis šios iniciatyvos. Noriu padėkoti dviem ponioms e, už šį pristatymą. Jis man padarė didelį įspūdį. Tikiuosi, kad ateityje panašių pristatymų taip pat dar pamatys, pamatysime. Turiu tris klausimus. Tai yra gana konkretūs klausimai. Pirmasis yra susijęs su penkiomis šalimis, kuriuose buvo atlikti tyrimai apie sanglaudos politikos programų įgyvendinimą. Kokios tai penkios šalis buvo? Antras klausimas. Iš tikrųjų, sunku apibriežti kaimo vietovės, nes jos gali skirtis įvairiose šalise, o tyrimai, ar tose tyrimuose jūs žvelgiate į žemės ūkio produkcijos dalį kaip pagrindą apibrieščiai ar ne. Ir taip pat norėčiau sužinoti, ar žemės ūkio gamyba yra vienas iš kriterijų nustatant, ar regionas laiko, laikytinas kaimo regionu ar ne. Kitas klausimas. Ką vertinimo grupė mane apie tai, kad reikėtų panašių grupių nacionaliniu lygiu, kad būtų galima įvertinti sanglaudos politikos rezultatus. Ar reikalingi tokie nacionaliniai vertintojai? Taip pat galbūt būtų galima panašiai vertinti visą programą nacionaliniu lygiu, kad piliečius būtų galima e, informuoti tinkamai ir greitai. Pone Šiotter toliau. Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, ar gausime šiuos tyrimus mes. Man būtų labai įdomu. Pavyzdžiui, yra lyčių aspektų integravimo klausimai. Čia parlamente šiuo klausimu labai ilgai kovojame Nuo 2000 metų situacija iš tikrųjų pagerėjo, buvo daromi tyrimai ir išvados rodo, kad skirtumas iš tikrųjų yra, jeigu atsižvelgsi į, į lyčių klausimus, e, skirstant lėšas ar ne. Nes Kartais moteris atsiduria už visų projektų ribų, kai e, tam tikrose kriterijose nes išvilgiama į moterų klausimus. Taip pat yra klausimų dėl infrastruktūros, kai kai kuriuose pasaulio vietose moterų poreikiai skiriasi nuo vyrų. Todėl mums atrodo, kad reikalinga e, statistika, kuri atsižvelgtų į lyčių skirtumus. Galbūt tokių išvadų pasiekti dar negalime, tačiau aš nesu, ne, nesutinku su viena jūsų išvadų, kai jūs sakote, kad toks bendras principas net yra svarbus ar būtinas. Tai yra pagrįsta sutartimi ir, ir labai svarbu. Atlikta daug, tai yra netlikta daug e, įvairių analizų. Pavyzdžiui, mano regione susidaro įspūdis, kad principas taikomas, tačiau atidžiau pažvelgus pasirodo, kad ne. ir neatsižvelgiama į tam tikrus brošus, kurie yra specifiški moterų atžvilgių kalbant apie didelio masto projektus, daug diskutavome šiame parlamente, teikiame pasiūlymus, o komisija juos ignoruoja. Todėl norėčiau sužinoti. Ar galime gauti jūsų išvadas raštu? Manau, kad mes dar daugiau turime padiskutuoti apie šios klausimus, kad galėtume nustatyti tas priemonės, kurios mus leistų veiksmingiau veikti ir laikytis principų be daug biurokratijos. Ačiū. Toliau ponas Toire. Ačiū. Vertinimo klausimas dėl projektų valdymo vertinimo klausimas. Jūs siūlėte suparastinti procedūras ir kokiu mastu tai suvaidino vaidmenį jūsų darbe? Ar vietinės institucijos ir kiti projektuose dalyvaujantis e, asmenys, privačios įmonės, ar jos e, šiuose dalykuose dalyvauja? Galbūt dar, vienas, dar vieną klausimą leisime užduoti, ponas Celer. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėkoju Jums už, už tai, kad atlikote šiuos tyrimus. Aš esu naujas parlamento narys ir bandau dar čia susigaudyti. Ir galbūt galėčiau pakalbėti apie diskusiją, kurią turėjome viename savo posėdžių. Labai gyvai diskutavome apie valandą, apie dokumentą, kuris yra, nėra oficialus komisijos dokumentas ir pasiekė mus neoficialiai. Ne visiškai aišku, iš kur jis atsirado. Na, o jame numatoma ateities strategija po 2013 metų. Ir jeigu pažvelgsime į tą dokumentą ir jūsų tyrimus. Tai norėčiau pasakyti, kad man labai tai įdomu ir norėčiau, kad testumėte šį darbą, nes sanglaudos politika yra labai svarbi, tačiau yra trūkumų strateginėme įgyvendinime, išteklių panaudojime ir rezultatų vertinime. Tai, ką sakė kolegos, čia rodo, kad iš, tikrų, iš tiesų sanglaudos politika yra gera, tačiau sunku įvertinti, kiek yra veiksminga ir kokį jį daro poveikį. Na ir mes šiame komitete norėtume panalizuoti šios klausimus, nes ypač atsižvelgiant tai, kad greitai įsigalios Lisabonos sutartis ir reikėtų išsiaiškinti, kokia yra mūsų nuomonė Reikia išsiaiškinti, kaip panaudojame ES ištekliai ir kokį poveikį jie daro. Taigi labai ačiū Jums už Jūsų tyrimus. Tikiuosi, kad mes lauksime detalesnių rezultatų. Dabar paprašysime kolegas atsakyti į klausimus. And... Labai ačiū. Ačiū, kad pasakėte, jog e, laiko nešvaistėme atlikdami vertinimo procesus. Dar kartą noriu pasakyti, kad yra ekspost vertinimas 2006 metų laikotarpio. Žiūrėjome į praeitį, kitaip tariant. Ir čia vienas ponas klausė apie supaprasnimą dabartinių taisyklių. Aš rytoj ryte vėl ateisiu pas jūs ir apie tai galėsime pakalbėti. Apie dabartinių 7-13 metų laikotarpio taisyklių supaprastinimą ir apie tai, kas bus po to laikotarpio. Kiekvienas e, finansavimo laikotarpis turi savo reglamentavimo struktūrą ir gyventinimo struktūrą. E, geri dalykai, kurie pasteisina, taikomi ir kitame laikotarpyje, bet kiekvieną kartą atitinkama sistema režimas yra pridentas prie atitinkamo finansavimo laikotarpio, atsižvelgiant į svarbiausius, aktualiausius klausimus tuo metu. Tai yra vienas iš principų, ku, kurie spindėti 7-13 metų e, perspektyvoje, tai yra finansų valdymas. O E, taryba ir galbūt jūs, parlamentas, greitai kalbės apie tai, kaip supaprastinti kai kurias taisyklės, nepakenkiant svarbiausiems ramščiams dabartinio laikotarpio architektūroje. Bet mes žiūrėjome į praeities laikotarpį ir labai pritariu e, dviejų ponių iškeltoms mintims, labai norėčiau plačiau pasakyti šiuo klausimu, lyčių aspektas ir horizontalūs prioritetai. Aš suprantu, kad e, nebuvo kalbama apie prioritetą lyčių. Mes žinome, kad egzistuoja tam tikri horizontalūs prioritetai ir jie išliks. E, kai kurie prioritetai sumenkėja savo svarbą bet ateityje valdymo institucijos turėtų turėti galimybę išlaikyti tam tikrus prioritetus ir nebandyti, kad sanglaudos politika kažką turėtų kiekvieną kartą įrodyti. Mes turime galvoti, kaip nepakenkti lyčių klausimui, nes manau, kad projektai gali atrodyti ir turėtų atrodyti kitaip, jeigu šią mintį įtrauksime į planavimo ir programavimo etapą. Dėl galimybės susipažinti su tyrimu visi yra patalpinti į tinklalapį. Ir mes nurodėme paskutinėme skaidrių puslapyje adresą tuoj pat aš jums parodysiu. Puslapio apačioje yra nuoroda į svetainę. Trečiame puslapyje, atsiprašau, kur kalbame apie naujovišką požiūrį, apie skaidrumą. Iš tikrųjų, mums labai rūpi jūsų nuomonė, kadangi tai padės sumuojant, e, apibendrinant pranešimą mūsų galutinį ir taip pat ateičiai bus labai naudinga bei konsultantams, kad būtų galima gerai, deramai atlikti darbą. E, ten taip pat kalbama ir apie užduoties aprašymą. Jūs pamatysite, ką turėjo atlikti konsultantai, galėsite patys pasakyti, nuspręsti, kaip gerai jie atliko savo užduotis, nes ne visuomet galutinis produktas ar rezultatas yra tobulas. Taigi galima palaikyti diskusiją šiais klausimais. Dėl kaimo aspekto. Diskusijos dėl to, kas yra kaimo teritorija, tęsiasi jau labai seniai. Dabar visi EPBO apibrėžimų naudojasi ir mes E, būtent juo pasikliovėme, jame žiūrime pirmiausia į gyventojų tankumą, kur miesto kaimo teritorijos yra dalyjamos pagal gyventojų tankį. O penkios šalis, kurios buvo pasirinktos tyrimui, buvo Prancūzija, Vokietija, Lenkija, Švedija ir Ispanija. Dar buvo vienas klausimas, Veronika į jį atsakys. Klausimas buvo pateiktas dėl to, kodėl panašus projektai ir vienetai nebuvo pasiž... juos nebuvo pasižiūrėta pagal valstybės narės. Noriu pasakyti, kad valstybės narės ir valdymo institucijos atsakingos už ex ante vertinimą ir jos vykdo vertimą tada, kai reikia o pagal reglamentą komisija privalo atlikti ekspost vertinimą. Man labiau patiktų, kad mes galėtume šią užduotimį šiek tiek e, labiau pasidalyti su valstybėmis narėmis ir pasižiūrėtume į valstybių narių politikos poveikį. Kai kurios valstybės narės tai daro, tai nėra privaloma, bet ateityje galbūt reikėtų šį klausimą aptarti ir tai sustiprintų mūsų funkciją. Dabar, ponė Deli. Dėkuoju už jūsų pasisakymus. Norėčiau paklausti jūsų e, dėl tų penkių šalių. Ar buvo atsižvelgta į jų išsivystimą ir poveikį kaimo politikai? Mes kalbame apie e, kartais miesto plėtrą, infrastruktūrą, projektus. Mes, aš norėčiau paklausti, ar jūs į tai taip pat atsižvelgėte? Janas Olbricht. Norėčiau pateikti klausimą dėl vertinimo struktūros. Aš suprantu, kad jūs parengėte ex ante vertinimą, o kitas laikotarpis jau taip pat įgyvendinamas, bet jūs e, parengė, pasirengėte naujam laikotarpiui, kol dar nebuvo atliktas vertinimas. Ir jūs dabar darote išvadas. Mano klausimas yra toks, ar išvados bus panaudotos po 14 metų, ar jos bus panaudotos vertinant perspektyvą 10-14 metų. Kodėl aš taip klausiu? Todėl, kad man rūpi strateginiai dalykai. Galbūt diplomatišką kalbą aš kalbėsiu, bet pacituosiu. Poveikis e, nėra maksimalus dėl tam tikrų priežasčių. Tai labai diplomatiškai suformuluota, bet kaip suprantu, tai reiškia, kad jeigu ištekliai būtų labiau koncentruoti ties strateginiais klausimais, e, o taip atrodo nebuvo, taigi jeigu būtų ištekliai labiau suteikti, sutelkti, bet mes matome, kad jie nėra sutelkti, kaip jie kad turėtų būti mes, jeigu galvotume labiau, būtume galvoję apie rezultatus, tai rezultatai būtų buvę geresni. Klausimas kitas. Jeigu mes tokią informaciją būtume turėję, ar programavimo laikotarpį būtume galėję pasakyti, kad tai yra silp, silpni aspektai, kuriuos galima ištaisyti atitinkamų laikotarpių, nelaukiant, kol jis pasibaigs. Nes kitaip atleiskite, bet tas visas vertimo reikalas yra savaiminis tikslas. Jis vertimas yra įdomus, tačiau klausimas yra toks, kuo jis naudingas. Antras pozityvesnis dalykas. Džiaugiuosi, kad dokumente pademonstruota, jog egzistuoja skirtingi metodai skirtingiems reiškiniams. E, žinau, kad makroekonomistai vis ginčijosi, kuris metodas geresnis, bet E, skirtingų metodų naudojimas yra geras dalykas ir aš asmeniškai noriu pasakyti, kad tokie vertinimai parodys, jog egzistuoja e, tam tikros vietos, kur lyties veiksnys yra svarbus, bet e, jeigu tas veiksnys naudojamas tik tai kaip etiketė, tai nieko, jokios naudos iš to nėra tada mes nuvertinsime lyties požiūrį, jeigu jis bus e, naudojamas ten, kur jo nereikia. Paskutinis pastebėjimas, galbūt klausimas Katerinai. Jūs rašote, kad kaimo vietovės nėra deramai apibrėžtos. Ar regionų ar žemės ūkio generalinis direktoratas sugalvojo tai, o gal abu sutinka, kad nėra aiškaus apibrėžimo. Ačiū. Olži Vlasek, please. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já také. Pane pirmininkė, Aš taip pat noriu padėkoti už šį pranešimą. Manau, kad visi suprantame, kad kol nėra galutinio dokumento, labai sunku daryti kažkokias iš ankstinės išvadas. Tačiau nepaisant to, turiu keletą klausimų ir pastabų norėčiau pateikti. Pirmiausia, dėl kaimo vietovių apibriešties. Prieš keletą metų parlamente buvo pranešimas teikiamas dėl miesto apibriešties. Ir tada buvo kalbėta ir labai sunkus apibriežti, kas yra miesto vietovė. Ir mes tada sutarėme, jog viskas turėtų būti palikta valstybių narių kompetencijai. Aš manau, kad lygiai taip pat dėrėtų pasielgti ir kaimo vietovių apibriešties atveju. Palikime visą šį reikalą pačioms valstybėms narėms. Ir iš to išplaukia mano klausimas. Norėčiau sužinoti, ar jūs galite apibriežti finansinės kontrolės valdymo problema susijusia su projektų gyvendinimu. Taip pat norėčiau žinoti, ar jūs atsižvelgėte į programų vykdymo metu pateiktas išvadas ir ar bus rezultatai jūsų vertinimo pritaikyti baigiantis kitiems metams, kitam laikotarpiui? Aš manau, kad iš dalies susišaukia tai su to, ką klausė mano kolega Olbrechtas. Aš manau, kad jeigu norime išsiaiškinti, ar teisingai yra panaudotos lėšus, reikia gerai apibriežti prioritetus. Manas Kisi. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti abiem poniom už labai aišku pranešimą ir labai aiškius atsakymus į klausimus. Turiu pasakyti, kad iš tiesų dėl vyrų moterų lygybės tai didelių problemų neturėtų kilti. Kalbėdami, kalbėdamos jūs minėjote šešis teminio bloko sritis sektorius. Ar taip jūs padarėte tik tai remdamiesi savo tyrimų, tai yra klimato kaita, aplinkosauga, jie turėtų būti išskirti kaip e, pir, mėji sąraše. Toliau jūs taip pat sakėte, kad labai sudėtinga apibriežti, kas yra kaimo vietovė. Jūs mane nustebinote už tai, kad 5, 75 procentai lėšų šio fondo yra skiriama kaimo plėtrai. Todėl kaip taip gali būti? Ir trečias klausimas, kuris mane labiausiai domina, tai yra įvairių valstybių narių vieneto išlaidų palyginimas. Ar jūs galėtumėte to pačiu pakomentuoti ir valstybių narių atliktą darbą, kuriuose valstybėse narėse išleidžiama daugiausia, o kuriuose valstybėse narėse mažiausiai ir kurių rezultatai yra geriausi? Ačiū, panas Lambert. Aš taip pat noriu pateikti papildomą klausimą kai sakoma, kad nepakankamas dėmesys teikiamas strateginiams uždaviniams ir tada iškreipiama ir valdymo ir finansavimo sistema. Tačiau kur yra ta problema? Kokiame etape problema? Ar rengiant programas, ar vietos lygių įgyvendinant, ar konsultuojantis? Ką reiškia tas daugia daugelio lygių mechanizmas. Tai gal pats mechanizmas yra neteisingas. Gal reikėtų pasižiūrėti, kaip jį sutvarkyti. Kai mes kalbame apie tinkamumo kriterijus ir tai, kas e, tinkama, kas netinkama fin, finansuoti, mes varsomegi šios dalykus ir parlamente. Ir mes šiuo atveju, e, manau, kad parlamentas šiuo atveju yra pakankamai atviras pasiūlymams. Taigi, ar jūs galėtumėte nurodyti tas silpnasias bendravimo grandis europinių lygių, nacionalinių lygių ir vietos lygių, regiono lygių. Gal kažkur mechanizmas netinkamai veikia. Nepamirškite, kad e, visą tai atsirado 2007 metais. Mes kalbame apie ankstesnį laikotarpį. Kągi daugiau nematau norinčių pasisakyti, Klau, sako pirmininkė, todėl, manau, galime suteikti dabar žodį mūsų viešnioms. Pasistengsiu taip pat kalbėti, atsakyti į šios klausimus labai tiesiai ir tikiuosi, kad Veronika taip pat mane papildys. Čia yra vištos ir kiaušinio problema. Taip, chronologiškai, mes, bet ne programavimo, programos įgyvendinimo prasme esame beveik dabartinio laikotarpio viduryje, o čia yra praėjusio laikotarpio ekspost vertinimo rezultatai. Taigi mes neturime tai kelių metų pertraukos prieš pradedant naują laikotarpį, kad galėtume įvertinti ankstesnį. Ir problema yra, kaip panaudoti tas žinias, kurias gauname iš įvertinimo. Tačiau Daug dalykų mes jau numatėme iš anksto. Strateginis sutelktumas 7-13 metams jau buvo sustiprintas, palyginti su praėjus laikotarpiu. Ir manau, kad rezultatai jau matomi. Taip pat mes labai rimtai rengsime strateginės ataskaitas laikotarpio viduryje. Visą tai bus susijęta su ekonomikos gaivinimo paketo gyvendinimu ir e, sanglaudos politiko vaidmenyje. Taigi turėsime galimybę dar kartą šiek tiek aptarti su nacionalinė ir regioninė valdžia potencialiai, kaip galima pakeisti lėšų įgyvendinimą ar panaudojimą. Taip pat per pirmąjį darybų dėl reglamento persvarstymo mes kalbėjomės ir apie tinkamumą dalyvauti projektuose ir taip galima po to diskutuoti su valdymo institucijomis dėl prioritetų pervertinimo. Žinoma, kad mes mokomės procese ir dabartinis laikotarpis taip pat turi poveikio maržoms. Nebus padaryta įtaka esminiams ramščiams, tačiau, tačiau maržose galime sustiprinti strateginį tą suoktumą. Ir galų gale e, visą tai rezultatai bus perduoti kitam e, laikotarpiu. Vertimas bus baigtas kovo mėnesį, parengsime ataskaitą, sintezuotą ataskaitą ir mielai pasinaudosime galimybę aptarti tą ataskaitą su jumis. Taip pat, aišku, norėsime išgirsti jūsų nuomonę apie ataskaitą ir apie rezultatus. Kaimo vietovių apibrėžimas ir problemos. Pasakymas, kad apibrėžtis yra silpnos ar problematiškos, tai yra mūsų nepriklausomų ekspertų žodžiai. Taigi, akademinėje bendruomenėje aiškiai manoma, kad čia yra problema kad sunku yra apibrėžti kaimo vietovės ir visa tai yra susijęs tokiais klausimais, kurios panėjo ponas Vlasakas, kad yra jautrių vietų per nacionaliniuose apibrieštise, kai tos apibrieštis tarp šalių skiriasi. Konsultantai dirbo su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis Jie kalbės ir su naudos gavėjais įvairiose formuotėse, tačiau jūs klausėte apie tai, kaip panaudojamos lėšos ir kaip, kokios naudojamos kontrolės sistemos. Šie klausimai nebuvo šio vertinimo dalis. Aš jau sakiau, kad mes vertiname valdymo ir gyvendinimo sistemas. Mes neanalizavome veiksmingumo. Tiesiog vertinome, ar valstybėms narėms pavyko sukurti tokias sistemas, kurios būtų pakankamai stiprios, kad galėtų panaudoti lėšas. O antras klausimas, kitoks klausimas, kurį analizuojame atskirai, tai yra reguliavimo režimo poveikis. Apie tai dar kalbėsime ir ateityje, bet tai nėra ekspost vertinimo dalis. Galvojame apie tai, kaip dabartinis reguliavimo režimas daro poveikį įgyvendinimoje. Kalbant apie netinius kaštus, kol kas neturime pakankamai duomenų, kad galėtume palyginti, kas dirbo veiksmingiau, kas ne. Viskas priklauso labai nuo konteksto. Tai, kas atrodo veiksminga vienoje srityje, gali būti neveiksminga kitaip. Tai vienas dalykas atrodo veiksminga, kai statai tunelį ar e, sausinį pelkę, gali būti skirtingi rezultatai. Vienas iš klausimų, kaip galima sukurti duomenų bazės, kur būtų galima numatyti tam tikrus e, intervalus įvairioms e, sritims. Galbūt tai yra ir daug e, pastangų pareiklausantis darbas, bet galbūt jį verta padaryti. RP panaudojamas kaimo vietovėse. Čia tyrimas buvo labai nedidelis, taigi pone, ponios dėlį nėra, bet norėčiau priminti, kad tyrimas buvo labai nedidelis, kuris buvo skirtas ne pamatyti, koks yra Europos biudžeto poveikis kaimo plėtrai. Tiesiog buvo bandoma įstikinti, kiek panaudojamas e, RPF kaimo vietovėse dabartiniu laikotarpiu, o jis yra pasikeitęs palyginti su ankstesniu. Kaimo plėtros fondas, kurį administruoja Agri žemės e, ūkio direktoratas, yra daug didesnis negu RPF. Taigi mes žvelgime čia ne į kaimo, plėt, kaimo vietovių plėtrą apskritai, bet į mažą dalį. Būtent kiek tam prisideda RPF. Ir galbūt Veronika galėtų mums pateikti e, daugiau informacijos, koks yra šios tyrimo mastas. Bet jis tikrai buvo nedidelis. Nelabai aiškiai supratau pono Vanistelėrojaus klausimą. Dar keletas papildomų dalykų. Galutiniai. Taigi, su valdymo institucijomis buvo konsultuojamasi dėl vertinimo ataskaitų. Dėl jų nebuvo daromasi, bet joms buvo pateikta teisė pataisyti ataskaitas, jeigu buvo klaidų. Dar keletas dalykų dėl teminių blokų ir prioritetų tvarkos. Blokai nebuvo išvardyti pagal prioritetų tvarką, bet tai buvo svarbiausi blokai, kur buvo išleistos lėšos. Ir vertinime mes iš tikrųjų norėjome daugiau dėmesio skirti tiems klausimams. Dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, kad 25 e, procentai yra labai nedidelis skaičius. Tai yra tos sritis, tos tie e, regionai, kurie pagal EBPO apibriežti kaip kaimo vietovės. Gali būti ir klaidinančių e, duomenų tokiais atvejais. Ir norėčiau dar grįžti prie to strateginio suteltumo trūkumą. Vertimą nesakoma, kad trūko to sutelktumo. Ten sakoma, kad e, tai yra silpna vieta, kurią būtų galima pagerinti. Svarbu pripažinti taip pat, kad šis vertinimas ne vienintelis informacijos šaltinis apie įgyvendinimą, todėl svarbu kalbėtis, e, aptarti tuos rezultatus. Jie nėra Biblija, jie yra vertintojų nuomonė ir reikia aptarti tuos rezultatus ir rezultatus aptarti, kaip panaudoti tuos rezultatus. Mano skyrius yra susitaręs su e, vykdymo valdymo institucijomis, kad galima būtų kiekvienoje atskiroje e, valstybėje aptarti atskirus rezultatus ir kai kurie tokių darbų jau vyksta Lenkijoje, Austrijoje, kai kas yra suplanuota Italijoje, taigi mes bandome tuos rezultatus panaudoti aptardami politikos klausimus su valstybėmis narėmis. Ne tik čia Briuselėje. Ir paskutinis dalykas. E, jeigu kažkas yra blogai programavimo metu, mes pastebėjome, kad programos kūrimo laikotarpiu, kai kuriama strategija, kartais per daug dėmesio skiriame tam, kur bus panaudojamos lėšios o ne per daug, nedaug pagalvojame apie tai, kas iš tikrųjų pasikeis, jeigu mes panaudosime lėšas būtent taip. Man atrodo, kad į programavimo darbą reikia įtraukti ir šį klausimą. Daugiau pagalvoti apie tai, kas pasikeis po to, kai tos lėšos bus išleistos būtent taip. Ir jeigu daugiau apie tai pagalvotume programavimo metu, tuomet būtų lengviau vertinti vėliau atlikus darbą. Labai ačiū, Veronika. Nežinau, ar dar būtų papildomų klausimų. Jeigu ne, noriu padėkoti komisijos kolegoms ir tikimės, kad ataskaita kovo mėnesį bus mums labai įdomi. Dabar suprantu, kad viskas yra pateikta interneto tinklavietėje ir, kaip suprantu, galima kreiptis į komisijos atstovės jeigu būtų poreikis susitikti ir pasikalbėti. Taip pat galime pagalvoti apie klausimus su vertinimo bendrovėmis, būtent su tais, kas vykdė vertinimus. Nes sanglaudos politikos rytyje mes esame iš tiesų naujoje teritorijoje, niekas dar nėra to daręs, todėl labai įdomu, kaip E, skinamas šis kelias ir kaip nustatomi nauji standartai. Labai ačiū Jums už atvykimą pas mus. Dabar kolegos vyks koordinatorių posėdis.